Ponios ir ponai, labas rytas. Aš šiandien vėl praradau orientacijos jausmą ir na, jau ne ten, kur reikia. Man, man, manau, kad ne, nekartosiu to, ką sakiau. Dabar pereisiu prie darbo atvarkės turėjome pakeisti darbo atvarkę. De Kaiser nuomonę turime perkelti į kitą laiką. Pone Lunačiak tam prieštarauja, tačiau čia turime teisėjų kuros pasiūlymą ir dėje nieko negalime pakeisti. Tikiuosi, kad jūs pritarėte, kad Veronik de Kaiser pranešimas būtų svarstamas šiandien po piet. Nuo 14.30 iki 15.00 vyks keitimasis nuomonėmis su Pietų Sudano Respublikos prezidentu. Noriu paprašyti jūsų dalyvauti šiame keitimas e, nuomonėmis. Manau, kad ten vykstantis įvykiai yra svarbus ir e, verti pusvalandžio mūsų dėmesio. Pono Paleckio nuomonė e, Pakeitimų pateikimo terminas e, kovo 26 diena, 18 valanda. Ar neprieštaraujate tam? Turime tvirtinti šešis protokolus. Aš esu visiškai užtikrintas, kad jūs juos perskaitėte ir visus patvirtinsite be jokio prieštaravimo. Jei taip, tai šios protokolus ir tvirtiname. Dabar pereisime prie pono Kovačevo. Jis informuos mus apie Užsienio reikalų komiteto delegacijos vizitą į Pietų Kaukazą, Armeniją ir Azerbaidžaną vasario mėnesį. Protinga šiandien išklausyti šį pranešimą, juo labiau, kad rytoj turėsime priimti sprendimą dėl atitinkamos rezoliucijos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas visiems. E, tikrai puiku, kad praėjus mėnesį po šio vizito, prieš prasidedant e, debatams apie asociacijos susitarimą e, su Armenija ir Azerbaidžanu, čia šiandien galime informuoti Jūs apie vizitą. Delegaciją sudarė penki nariai ir aš, ponia Makoviai, ponas Kirilov, ponas Lainen ir ponia Lunačiak. Mes e, vasario 19-22 dieną vykome iš esmės į Armeniją ir Azerbaidžaną. Ir pakeliui į Jaravaną sustojome Tbilisiją. Noriu padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą, dėkoju e, sekretariatui už paramą. Uh, Pirmiausia, dvi išvados noriu pabrėžti, e, kaip svarbu buvo e, apsilankyti abiejose šalyse ir pamatyti tą kontrastą tarp dviejų šalių, tiek jų požiūrė viena į kitą, tiek į Europos Sąjungą. E, vizitas Bilisėje leido susidaryti įspūdį apie visą situaciją regione. Esama skirtumo tarp to, kaip e, delegacijos bendradarbiauja su Armenijos ir Azerbaidžano atstovais ir kaip vyksta bendradarbiavimas su e, Europos parlamentu. Mes e, norėjome užmėgsti kontaktus su Azerbaidžanu ir Kalnų Karabagu po Soči deklaracijos. Manome, kad ši priemonė yra labai svarbi. E, parodanti mūsų norą ir pasiryžimą e, dalyvauti sprendžiant Kalnų Karabacho problemą. Deja, kadangi tai buvo žiema ir mes keliavome automobiliais, sunku e, buvo armėnus įtikinti arba palengti juos savo pusėn. Mes Žinome, kad šios mūsų pastangos e, buvo ir susijusios su tam tikromis grėsmėmis, e, todėl kad tas regionas yra e, konfliktų zona. Aš <coughs> esu teigiamai Mm, na, nenustebęs, tačiau išgirdęs, e, ką taryba savo išvadose vasaro 27 dieną pareiškė e, dėl prieigos, besąlygiškos prieigos ES atstovams tame regione, tai mano įspūdžiai susijęs su šiuo aspektu yra teigiami. EIVT pabrėžė, kad tas besąlyginė prieiga e, bus e, garantuojama ne tik Armenijos, tačiau ir Azerbaidžano. E, bus Minsko grupėje taip pat aptartos įvairios detalės ir galimybės, kaip galime kirsti šią, šį kontaktinį punktą. Mums nepavyko kirsti to punkto, tačiau e, tai neatsisakėme šio savo sumanimo, tiesiog buvo nukeltas šis ketinimas į vėlesnį laikotarpį. O dabar e, programa. Mes nusileidome Baku. Mūsų pirmasis susitikimas buvo su prezidentu Alijevu, tačiau prieš Pradėdamas e, informuoti Jūs apie šį susitikimą, noriu pabrėžti keletą dalykų svarbių Azerbaidžanui. E, vis dar yra spragų politinėje sistemoje, yra e, parengti svarbus teisės aktai kartu su Venecijos komisija, tačiau įgyvendinimas vis dar nevyksta, nes trūksta tinkamo teisėtumo, tai, e, vis dar gaji korupcija ir nevienodai dalyjamos pajamos iš naftos ir e, dujų. E, vyriausybės kontroliuojami svarbiausi televizijos kanalai, neužtikrinama žiniasklaidos laisvė. Atsižvelgiant į šios dalykus, Eurovizijos konkursas panašu, kad atvers e, naujas galimybės e, demokratijos vėjams. Aš e, giliai apgailestauju, kad Armenijos televizija nusprendė nedalyvauti Eurovizijos konkurse, nes mūsų vizito metu buvo Azerbaidžanas užtikrino kad Armenijai bus suteiktas tinkamas saugumas ir apsauga, tačiau Armenai vis dėlto nusprendė nevykti į Baku. Nes man ir mano kolegė, kolegoms atrodė, kad e, tas e, at, jų atvykimas būtų puikia galimybė sustiprinti pasitikėjimą tarp abiejų šalių, na kaip ten būtų apgailestauju dėl tokio Armenijos sprendimo. Uh, E, susitikime su prezidentu Alievu prezidentas labai aiškiai pabrėžė, kad Azerbaidžanas nelabai nori e, sustiprinto bendradarbiavimo statuso su ES. E, Azerbaidžanas greičiau siekia bendradarbiavimo partnerysčių, ypač energijos tiekimo srityje O prezidentas Alievas pabrėžė e, naują Azerbaidžiano vaidmenį tarptautinėje arenoje. E, Azerbaidžianas tapo nenolatiniu e, saugumo tarybos nariu. Ir Azerbaidžianas yra vienintelė e, buvusi ES šalis pakviesta į Meksikę vykstantį Į Meksikę vykstantį e, aukščiausio lygio e, didžiojo dvidešimtuko susitikime. Azerbaidžanas yra musulmonų pasaulietinė valstybė, galite tapti pavyzdžių regione, e, taip pat ir patikima energijos šaltinių tiekė Europos Sąjungai. Minsko grupėje Azerbaidžanas pakeis Prancūziją, yra pabrėžiamas Rusijos vaidmuo dabartinėme kontekste. E, taip pat kalbama apie tai, kad laikas yra armėnų pusėje, kalbant apie Kalnų Karabacho konflikto sprendimą. E, buvo pabrėžta, kad Kazanės susitikimas sužlugo, todėl pa, paskutinę minutę pateiktų Rusijos pakeitimų buvo sudėtinga uh, suvokti, kaip armėnai vertina Kazanė susitikimo e, nesėkmę. Prezidentas Alievas labai aiškiai e, pabrėžė, kad e, Sočija vyko kaip kad e, Sočis yra labai toli nuo Medvedevo ir e, šalis laukia teigiamų poslinkių ir tikisi, kad sustiprės pasitikėjimas. Susitikome su ministru Asimovu, kuris kritikavo ES e, poziciją derantis dėl bendradar, sustiprinto bendradarbiavimo. Jis pabrėžė, kad negalima to paties modelio, e, kuris yra taikomas rytų partnerystės šalims, taikyti visoms šalims, sudarant su jomis asociacijos susitarimus. Ypač tas toks pat modelis netinka Azerbaidžanui, kuris tikrai skiriasi nuo Moldovos ar kurio situacija yra kitokia nei Ukrainoje. E, dėl Armenijos mes skridome iš Baku į Tbilisį, tada automobiliu keliavome į Jerevaną, penkias valandas e, truko mūsų kelionė automobiliu. E, tačiau tai buvo daug paprasčiau nei per kontaktinę zoną, e, todėl kad jei ateityje bandysime kirsti kontaktinę e, zoną, tai tikriausiai ta kelionė automobiliu užtruks net 10 valandų, jei nesinaudosime straiktasparniais ar kitomis panašiomis transporto priemonėmis. Jeravane pirmasis susitikimas buvo su užsienio reikalų ministru Narbantijanu, e, kuris iš esmės kalbėjo apie Kalnų Karabaho e, konfliktą, e, pabrėžė, išdėstė tiksliau savo teisinį požiūrį, išsakė kokios problemos yra su Azerbaidžanu. Jis pabrėžė, kad mano, kad kontaktinė zona yra stiprinanti pasitikėjimą ir tai yra numatyta ir Sočio deklaracijoje. Jis išaiškino, kokia yra Armenijos pozicija, e, kodėl Kazanės susitikimas žlugo, 180 narių e, buvo skirtingos nuomonės ir Mes savo išvadose norėtume rekomenduoti AFET komitetui susitikti su Minsko grupės bendrapirmininku ar pakviesti jį į mūsų komitetą, nes būtų įdomu sužinoti Minsko grupės bendrapirmininko nuomonę, kodėl um, Kazanės susitikimas e, buvo paženklintas nesėkme. Uh, Tai yra viena iš mūsų rekomendacijų po vizito šiuose šalyse. Susitikimas su prezidentu Sarkasijano buvo labai atviras ir naudingas. Vėlgi kalbėjome apie kalnų Karabachą. Prezidentas Sarkasijanas pabrėžė e SBO Minsko grupės vaidmenį e, taip pat apie tai, kad e, Prancūzijos vaidmo keisis. Taip pat buvo pabrėžta, kad e, norėdami kirsti zoną turėtume kreiptis į Kalnų Karabacho ir Azerbaidžano valdžią. Tačiau, kaip pabrėžiau pradžioje, manau, kad e, dabar E, per pastarąsias keletą savaičių keičiasi Armenijos pozicija. Aš tikiuosi, kad e, ateinančiamis dienomis sulauksime naujos informacijos dėl šio klausimo. Dėl darybų dėl asociacijos susitarimo delegacija susitiko e, su e, užsienio reikalų ministro pavaduotoju Takasjanu, e, taip pat su vyriausioju darybininku, su kuriais buvo kalbėta apie visų Armenijos partijų sutarimą, apie būsimus terminus bei Armenijos visuomenės poziciją. 22 iš 28 dėrybinių skyrių jau yra uždaryti. Armenija pradėjo dėrybas dėl laisvosios prekybos susitarimo, e, dėl vizų e, supa, e, režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimo. Susit... Ši šalis dalyvauja ir idėjų generavimo susitikimuose bei vairiuose tarptautiniuose dialoguose Ekonominė e, situacija pasižymi tuo, kad trūksta investicijų, imigracijos rautai yra dideli, jauni žmonės Armenijoje e, neižvelgia daug ateities perspektyvų toje šalyje. Gegužė 6 dieną ten vyks rinkimai, tai bus e, naujo rinkimų įstatymo išbandymas. Mūsų delegacija e, visada pabrėžė, kad tai yra, šie rinkimai yra labai svarbus Armenijai, labai svarbu, kad jie būtų skaidrus. Ir dar vienas sakinys e, dėl Gruzijos. Dbilisija vakare e, susitikome su ambasadoriumi Filipu Dmitrovu ir ES stebėsenos misijos pirmininko e, pavaduotojumi. Ambasadorius supažindino mus su reformų darbotvarkė Gruzijoje, o stebėsenos misijos pirmininko pavaduotojas e, pateikė informaciją apie e, susirėmimų išvengimo strategiją. Tai pat apie e, situaciją Abhazijos regione. Tačiau šie pokalbiai nebuvo pagrindinis mūsų vizito tikslas. Kokios išvados? Naudinga buvo apsilankyti abiejose šalyse, surenkti paralelius susitikimus su pilietinė visuomenė, uh, E, bei valdžios atstovais ir dviemis prezidentais, kalbant apie ES integraciją, labai svarbu um, išvelgti tos, tą kontrastą tarp azerų valdžios ir netokių didelių ambicijų um, ar siekių siekiant greičiau partnerystės susitarimo, o ne asociacijos susitarimo. Kalbant apie Kalnų Karabachą, Abi pusės laukė AFET delegacijos. Azeriai buvo pasirengę supaprastinti sienos kirtimo e, galimybės, tačiau kitoje pusėje būta problemų. Aš tikiuosi, kad uh, Ateityje mus lydės didesnė sėkmė ir taip pat tikiuosi, kad Europos parlamento užsienio reikalų komiteto delegacijai pavyks e, kirsti šią Kalnų Karabacho e, zoną ir apsilankyti šalyje iš visų pusių. bendradarbiaujant e, su e, mūsų ypatingu atstovu, ambasadoriumi Lezoru, taip pat mes e, aptarėme bendrą situaciją. Ir baigdamas noriu padėkoti ES delegacijai Baku ir Jaravane už glaudų bendradarbiavimą. Sulaukime absoliučios paramos iš Baku, iš ambasadoriaus Skobija. Ta parama buvo labai profesionali ir tenkinanti taip pat e, Jaravane. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar e, siūlyčiau aptarti ir abu pranešimus. Todėl pirmiausia suteiksiu žodį poniai Jeten Meki. Kiitoksia puheenjohtaja. Olikin erinomaista. Et... Ačiū pirmininkė. Tikrai gerai, kad Išklausėme e, šios ataskaitos dabar, posėdžio pradžioje. E, Sužinome apie padėtį Azerbaidžiane ir Armenijoje. Ir, man atrodo, mums visiems paaiškėjo, kad kompromisų rengimas ir skirtingų nuomonių derinimas nėra lengva užduotis. nes e, ypač Azerbaidžianą liečiančiais klausimais e, nuomonės yra visiškai prieštaringos. Buvo įdomu dirbti rengiant šį dokumentą. Ir aš džiaugiuosi, kad tiek daug iš jūsų norėjote prisidėti prie mano pranešimo rengimo ir jį koreguoti. Na, atvirai pasakius, būt, būtų užtekę ir mažesnio kiekio pakeitimų, tačiau mums pavyko rasti kompromisą ir aš su, suprantu, kad kolegos teikia pakeitimus, kai tai yra būtina, tačiau kai jų yra labai daug, tuomet suderinti nuomonės nėra taip paprasta, bet su jūsų pagalba mums tai pavyko. Noriu padėkoti šešėliniam pranešėjui bei Armenijos uh, pranešimo autoriui bei šešėliniams pranešėjams. Mes dirbome kartu, nes negalima tų e, pranešimų dėl abiejų valstybių, dėl Azerbaidžiano ir Armenijos rašyti visiškai skirtingai. Jie turi būti rengiami paraleliai, jie turi būti panašus. Ir nors skirtinga pozicija reiškiama dėl konkrečių problemų, naudinga ir konstatuoti panašias suderintas nuomonės ir svarsant plenarnėme posėdėje šiuos dokumentus reikės stengtis, kad e, kolegos nereikštų diametraliai priešingų nuomonių. Kalnų Karabachas susilaukė daugiausiai pakeitimų. Tai yra pats aktualiausias klausimas. Minsko grupė tam skyrė daug dėmesio, tačiau ji dirba gana lietai, e, konkrečių rezultatų nėra ir tai ir yra problema. Problema yra tai, kad ES neturi savo atstovo, ten yra atstovaujama Prancūzija, tačiau Prancūzija savo ruoštų neatstovauja Europos Sąjungos. E, Taigi pageidautina būtų, kad ES vaidintų svarbesnį vaidmenį konfliktų sprendime ateityje. Tai būtų gerai ir regionui, mm, ir tai būtų naudinga ir ES interesams. Toliau, detalės. Kalnų Karabachas sukėlė daugiausiai diskusijų, tačiau jeigu bus pritarta e, kai kuriems kompromisiniams pakeitimams, bus apriepta nemažai klausimų ir dabar atrodo, kad e, šiais klausimais mums pavyko pasiekti, susitarti dėl bendro požiūrio. Norėčiau, nežiūrint, tai pabrėžti, kad asociacijos sutartis neišspręs pačios problemos. Tai yra du skirtingi dalykai. Asociacijos sutartis yra susitarimas tarp ES ir šių valstybių, o Kalnų Karabaho klausimas yra šių dviejų valstybių klausimas. Galbūt ES gali padėti joms išspręsti šį klausimą. Kalbant apie trūkumus Azerbaidžiane, kaip jau buvo pasakyta, Ten yra konstatuojama žmogaus teisų pažeidimų, tačiau kai kurie e, kaliniai paleisti, politiniai kaliniai paleisti iš kalėjimų ir tai yra gerai. Mes taip kalbėjome apie energetiką. Tai nėra problema. Vėl grįžtant prie žmogaus teisų pažeidimų, reikia tuos dalykus derinti, balansuoti. Eurovizijos dainų konkursas, e, žmonės netgi apie tai tai kalba savo pakeitimuose buvo, buvo siūlymui boikotuoti šį renginį. Aš nepalaikau tokios minties ir norėčiau argumentuoti. Tai Europos Sąjungose, Europos Sąjungos valstybėse vyksta skirtingi renginiai, skirtingi e, konkursai ir žmogaus teisų klausimai. Didžiojoje Britanijoje, pavyzdžiui, ji, ji buvo byla neseniai svarstoma prieš Didžiąją Britaniją žmogaus teisų teisme. Nežiūrinti, tai ten vyks stambus tarptautiniai renginiai šiais metais ir tai yra tiesiog asmeniniai, asmeninės nuomonės dalykas. Kalbant bendresniais bruožais, abiejose pranešimuose yra ir kritikos ir pagirimo žodžių. Manau, kad jie yra pakankamai subalansuoti ir noriu pasidžiaugti, kad tiek daug jūsų dalyvavo rengiant šiuos pranešimus ir mums pavyko sutelkti dėmesį į svarbiausius klausimus. Tačiau nemanau, kad būtų gerai, jeigu suformuluotumėme poziciją dėl Turkijos ir Rusijos užsienio politikos šiame pranešime, nes nors čia kalbame apie ES ir Azerbaidžiano uh, asociacijos sutartį. Apie tai reikėtų kalbėti atskirame pranešime, ne šiame kontekste. O komisijai norėčiau pasakyti, kad rūpinantis mūsų interesais Europos Sąjungoje, komisija turėtų šias abi valstybės traktuoti kaip, kaip lygias partnerės. Reikėtų vengti arogantiško požiūrio mūsų užsienio politikoje reik, reikėtų viską, viską geriau įsigilinti. Šalių ir žmonių istorija yra skirtinga. Ir bendradarbiaujant mes galime pasiekti pažangos, tačiau nereikia daryti prielaidos, kad mes iš anksto kažką geriau žinome. zart darauf hinweisen. Buvo atkreiptas dėmesys, tiksliau atkreipėte dėmesį į tai, kad yra skirtumo tarp Azerbaidžano ir Junktinės karalystės. Tikrai negalime to lyginti. Ar ne taip? Tiesa. E, kolega Galeris teigia, kad negalima viską lyginti, ką įmanoma lyginti. Čia tik trumpa tokia mano pastaba. Dabar pereiname prie pono Tenoko kuris atstovauja pranešėjui. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų Azerbaidžianas ir Rinktinė karalystė labai skiriasi. Nenorėčiau, kad mano šalis būtų siejama su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Mes e, prieštaraujame dėl Europos žmogaus teisų teismo sprendimo dėl galimybės kaliniams mūsų šalyje balsuoti, bet tai yra mūsų parlamento e, sprendimo prerogatyva. Junktinė karalystė yra viena iš didžiausių investuotojų Azerbaidžiane, nors, na, tokie palyginimai galbūt nėra na, labai naudingi. Visų pirma, atsiprašau, kad Tomas Breiveris negali būti čia šiandien posėdėje, jis turėjo išvykti į Lenkiją, ten turi netidėliotinų reikalų ir jis kolego atsiprašo. Aš kalbėsiu jo vardu ir, na, Aš iš anksto atsiprašau, jeigu aš ne viską žinau apie Armeniją, nors aš esu didelis to šalies draugas. Jis nori padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvius pakeitimus. Jų iš viso yra 121, parengta 10 kompromisų. Ir kaip minėjo ponė Jatenmaki, viena didžiausių problemų rengiant abu pranešimus, ypač šį pranešimą ir kalbant apie politinių frakcijų susitarimą, Tai tinkamos formuluotės, kurios būtų tinkamos Kalnų Karabacho klausimo aspektams. Kai buvau jaunas, mes konservatorių partijoje, ką nors, ap, kas buvo neaišku, migloto užsienio politikoje vadinome Kalnų Karabachiškas e, pavyzdys. Na, bet tai buvo prieš 20 metų tikriausiai užsienio reikalų komitete, Europos parlamente tokie būdvardžiai netaikytini. Mes kalbame apie išaldytą, užsitęsusi konfliktą. Terminai, svarstant šį pranešimą, e, jis bus teikiamas balsavimui netrukus. Man atrodo, kad rytoj. Rytoj balsuosime komitete. Svarbiausi kiti terminai. Gegužės šeštą parlamento rinkimai Armenijoje ir sulaukėme labai tvirtų patikinimų, kad tai bus laisvai e, surenk, teisingai surenkti rinkimai, bus galimybė steb, stebėti juos Europos parlamento nariams. Tiems, kas nieko nežino apie Armeniją, Armenija yra nedidelė valstybė. E, Ji yra Europos tarybos narė, ESBO narė, e, rytų partnerystės dalyvė. Ir vienas iš dalykų, kalbant bendrai apie Pietų Kaukazą, nors atskiros regiono valstybės nori stiprinti santykius su Briuseliu ir su ES narėmis, labai sunku užtikrinti jų bendradarbiavimą, netgi tokiais strateginiais klausimais kaip energetika. Ir Mano galva, tai yra aktualiausias dalykas. Ir Armenija dažnai yra išstumiama iš e, Gruzijos, Azerbaidžiano ir Turkijos alijanso, ypač kalbant apie energetinius koridorius. Ir e, vienas iš tiesiamų dujotekių, kur British, British Petroleum dalyvauja, yra vienas tokių pavyzdžių. Armenija yra e, priklausoma nuo tiekimo iš Irano ir Rusijos, kalbant apie jos brandolinius reaktorius, tačiau ten e, pritaikyta sovietinio tipo technologija ir tas e, įrenginys yra kalnuotoje vietovėje, kur, gali, kur vyksta žemės drebėjimai, tačiau atrodo, kad šalis pasižadėjo iki 2016 tą reaktorių uždaryti. Armenija mm, labai viltingai žiūri į asociacijos sutartį, laisvos priekybos sutarties galimybę, taip pat galimybę pradėti dėrybas dėl vizų uh, E, režimo panaikinimo ir redmisijos sutarties. Tai yra bendro pasiūlymų paketo dalis, kur, kurį siūlome buvusiams Sovietų sąjungoms valstybėms, Ukrainai, kuri jau pra, išgyveno šį procesą. Tai yra standartinė formulė siūloma šioms valstybėms, tai yra galimybė sudaryti asociacijos sutartis ir geras prekybos sutartis, kurios apima ir žmogaus teisų straipsnius ir taip pat išspręsti readmisijų ir vizų režimo supaprastinimo ir vizų atsisakymo klausimą. Bendrai Armenija, kalbant apie užsienio politiką, aš ją matau kaip dilemą tarp ap apsisprendimo galimybės, absoliučių užsienio politikos principų ir teritorinio vientisumo, kaip e, EKR e, frakcijos e, koordinatorius, konstatuoju, kad tie principai nėra absoliučiai įgyvendinami. Reikia atsižvelgti į šalies istoriją, į daugybę susijusių veiksnių ir faktų. Ir todėl tie visi terminai yra nu, naudojami, kuomet kalbama apie Kalnų Karabachą, kuomet bandoma spręsti šį klausimą, reikia į tai atsižvelgti, reikia nepamiršti to, to krūvino karo, kuris vyko prieš 20 metų. Mes parlamente sutarėme dėl štai, ko Minsko grupė pagrindinis dėrybų variklis dėl Kalnų Karabacho klausimo. Kai kas mano, kad Minsko grupė galėtų nueiti toliau, praneš, draugės su pranešėjų mes, mano frakcijoje, manome, kad negalime, neįmanoma eiti greičiau ar sparčiau ar toliau nei Minsko grupiai pavyksta. Ir norėčiau priminti tiems, kam šis klausimas įdomu, kad, įdomus, kad Prancūzija Minsko grupėje vaidina svarbiausi vaidmenį ir Prancūzija suvokiama kaip es interesų atstovė šiame kontekste. Pone Jotanmaki komentuodama kalbėjo apie tai, kaip svarbu derinti pranešimus apie dėl Azerbaidžiano ir Armenijos, naudoti tos pačius terminus, nes kitaip atsiras nenuoseklumo šio komiteto darbe ir tai be abejo išprovokuos nesibaigiančius debatus Armenijos spaudoje apie Europos parlamento darbą. Džiugu, kad parengti 10 kompromisinių pakeitimų, nors yra dar 120 pakeitimų, kaip galite įsivaizduoti, tai yra gana tiesiogiai suformuluoti tekstą, išskyrus dėl, na, e, tekstą dėl Kalnų Karabacho. Ir e, galutinis. E, Pasiūlymas yra šeštas kompromisas dėl Kalnų Karabacho ten yra visa apimantis tekstas, minima ir Minsko grupė, tačiau netgi dabar siūloma leisti balsuoti dėl atskirų to pakeitimo dalių. Tačiau noriu pabrėžti, kad draugė su pranešėju mano frakcijoje mes jį laikome paketo dalimi ir jo negalima išimti. Ir, ištraukti, nes kitaip bus sunku, iš, bus užsitikri, sunku užsitikrinti visų frakcijų paramą. O todėl svarbu laikytis tos pasiūlytos formuluotės, atrodo, kad nepasakiau viską, ką norėjau pasakyti. Ir aš klausysiu kolegų pastabų, šešėlinių pranešėjų pasisakymų ir perduosiu visus, visas jūsų mintis kolegai. Ačiū. Immer noch Frau Makiwey. Pone Makovai. Ačiū. Niekada nesustabdysite, pono Plėdė, ar ne? Noriu tarti keletą žodžių dėl Azerbaidžiano, aš esu šėlinė pranešė šio klausimu ir taip pat dalyvavau jungtinėje misijoje Azerbaidžiane ir Armenijoje dalyvau Azerbaidžiano dalyje. Su pirma, visiems mums akivaizdu, kad mūsų partnerystė su Azerbaidžianu turėtų būti grindžiama bendromis vertybėmis, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms, teisinė valstybė. Azerbaidžianas e, aiškiai pasisakė, ketina visą tai sukurti, įdėkti savo demokratinę sistemą, tačiau e, Esame dar trūkumų, mes sutikome su nevyriausybinėmis organizacijomis ir iš tikrųjų yra pranešimo apie žmogus teisų pažeidinėjimus. Uh, Mes žinome, kad šita šalis tik tai 20 metų tai yra nepriklausoma ir vis dėlto tikimės, kad būtų, kad reikėtų parodyti daugiau pastangų ir šios dalykus tikrai reikėtų e, vertinti labai rimtai. Kalbant apie asociacijos sutartį, dėl kurios derasi komisija, mes girdėjome iš pono Kovač, kad uh, Azerbaidžianas nėra tiek suinteresuotas tą sutartimi. E, nesu tikra dėl to, manau, mums reikia teisinio pagrindo mūsų bendradarbiavimui ir tai galėtų būti strateginės partnerystės sutartis. Tačiau nedrįščiau teikti, kad Azerbaidžianas nelabai suinteresuotas pasirašyti tokią asociacijos sutartį. Aš manau, kad e, siekiama tiesiog, kad e, tekstas dėl asociacinės sutarties turėtų būti lankstesnis. Neturime tiesiog primesti gatavo teksto ir pareikalauti, kad valstybė jį pasirašytų. Darybos dėl e, vizų palengvinimo, vizų režimo palengvinimo ir e, redmisijos e, prasidėjo gana neseniai, pirmą, antrą kovo dienomis. Taigi viskas yra dar labai nauja. Manau, kad tai tiesiog išplės mūsų diskusijas e, ir pagilins dialogą dėl mobilumo arba judumo. Dėl energetinio bendradarbiavimo e, Azerbaidžiano ir ES partnerystė jau veikia. Azerbaidžianas e, jau buvo ir tebe lieka svarbus partneris, kuris prisideda prie energetinio aprūpinimo diversifikavimo. Pone Makavai, galbūt galėtumėte kalbėti labiau apie pakeitimus, sako pirmininkas. E, gerai, to jau tik tai dar keletą žodžių apie Kalnų Karabachą. Mes sutarėme dėl daugelio kompromisų. Aš manau, kad labai svarbu būtų pabrėžti pasitikėjimo stiprinimo priemonės, tokias kaip demilitarizavimas. E, reikėtų atšaukti snaiperius iš sąlyčio zonos. E, taip pat reikėtų atšaukti, galima daugiau ginkluotojų pajėgų iš šito regiono ir iš pasienio su juo. Taip pat reikėtų užtikrinti e, incidentų prevencijos mechanizmą, ugnies traukimo laikymasi. E, pabėgėliai turėtų būti gražinti į savo gimtasis vietas Na ir visam tam prižiūrėti reikėtų užtikrinti, kad veiktų kažkokia tai tarptautinė taikos palaikymo operacija. Na, taigi, visi šitie pakeitimai, kalbant apie juos, e, norėčiau pasakyti, jog kai kurių dalykų trūksta. Pavyzdžiui, Armenijos ginkluotojų pajėgų atšaukimas e, paminėtas tik tai, kalbant apie teritorijas supančias Kalnų Karabachą, ne apie patį Kalnų Karabachą. Manau, kad tai galbūt įsivėlusi klaida, kuri, kuri pateko čia iš originalaus dokumento techninio pobūdžio. Redakcinė klaida. Na ir taip pat aš e, norėčiau pabrėžti tai, ką, dėl ko vakar, tai yra praeitame postėje susitarėme, kad reikėtų organizuoti e, daugia tautę taikos palaikymo operaciją. E, ateitie galbūt galima būtų, galima organizuoti referendumą dėl galtinio Kalnų Karabacho statuso, tačiau manau, kad mes neturėtumėm e, to sakyti savo dokumente. E, mes galbūt galėtumėm kažką tai aptakiai suformuoluoti, kad, pažiūrėjau, regiono referendumas, referendumas tame regione, kur gyvena įvairių pusių atsuvamos mažumos, turėtų apsispręsti. Jei teisingai supratau, jei teisingai perskaičiau tą pakeitimą, čia kalbama apie Minsko deklaracijos tam tikrus aspektus ir nežinau, ar galime ją pakeisti. Pone Arlakė. Thank you, Mr. President. Going straight to the. Ačiū pirmininkė. Uh, perėsiu iš karto prie pakeitimo, nes bendra diskusija, kaip suprantu, jau įvyko. Aš manau, kad Europarlamentas e, sukūrė puikų dokumentą. Mes baigėme e, sunkes, bet labai sėkmingas dėrybas tarp įvairiausių grupių. Ir e, mums pavyko atspindėti neblogai E, situacija abiejose šalise, tai yra procesas su abiem šalim, tiek su Armenija, tiek su Azerbaidžianu. E, tekstai yra labai svarbus ir e, parlamento pozicija šiuo atveju yra labai aiški. Tai bus puikus indėlis taip pat sprendžiant Kalnų Karabacho problemą. Kalbant apie šias dvi kirtinės problemas, tai yra Kalnų Karabachą ir energijos tiekimą, mes turime du labai svarbius pakeitimus. Mūsų kolega iš EPP jau e, pabrėžė, kur ten yra svarbiausi kritiniai taškai. E, mes manome, kad šie pakeitimai yra labai naudingi, svarbus, nes yra konkretus, pakankamai detalus ir juose kalbama apie galimą Kalnų Karabako konflikto sprendimą. Kai dėl energijos tiekimo diversifikavimo, aš manau, kad kompromisinis pasiūlymas numeris 7 E, šiuo atveju atspindi pakankamai gerą pasvertą poziciją. Aš esu tikras, kad e, tame regione tai vėlgi bus įvertinta kaip, kaip parlamento e, rimtas ir konstruktyvus indėlis, sprendžiant regiono ateitį taikių būdų. Tik aš labai tikiu, kad AFET rytoj vadovausis e, įvairiais sustarimais. E, e, balsavimas vyks sėkmingai, o per plenarinį posėdį irgi balsuojant nebebus, nebus nuvertintas mūsų atliktas darbas. Panulunčiak. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti abiems pranešėjams už nuveiktą darbą. Tikrai, tikrai nebuvo tai lengva padaryti, kadangi mes tik AFE delegacija nesiniai lankėsi šiuose šalise ir be to dėl Kalnų Karabako konflikto kai kurie dalykai iš tikrųjų būtų taikytini ir vienai ir kitai valstybei ir mes mėginome tos dalykus atspindėti abiejose rezoliucijose, ieškodami kompromisų. Galų gale, man atrodo, mes parengėme gerą dokumentų paketą ir noriu pradėti nuo pirmojo kompromiso Aš sutinku, kad e, Azerbaidžiano atveju tai, tai yra antrasis, e, Armenijos atveju šeštasis, sakykime, tačiau e, noriu pabrėžti, kad dauguma problemų čia apžvelgta, tačiau vis dėlto man kliūva vienas dalykas, tai yra paskutinė dalis, galbūt kolegos man pritars, ten, kur kalbame apie referendumo surinkimo galimybę galbūt po to, kai bus gražinti pabėgėliai ir panašiai ir panašiai. Man ši dalis e, vis dar kelia bejonių. Aš tebe reikalauju, kad būtų balsuojama atskirai. Ta sakiau ir vakar. Uh, kalbama apie tai, kad reikėtų sudaryti galimybę lai, laisvai išreikšti valią gyventojams, e, laikant demokratinių tradicijų ir panašiai. Tačiau, e, na ir aš ten negaliu nepritarti, tačiau problema yra ta, kad kitose pasaulio regionuose, ten kur taip pat yra įvykę kariniai konfliktai, po to juos sakė okupacija ir vėliau keliamas reikalavimas surinkti referendumą, e, visada klausimas yra, kas tokiam referendume spręs. Ar uh, Tai bus žmonės, kurie dabar ten apsigyveno, ar tie, kurie pabėgo ir dabar bus sugražinti, ar vaikai tų žmonių, kurie tapo pabėgėliais ir dabar po truputį grįžta. E, tokiais atvejais paprastai situacija dar būna visiškai neapibriešta, kaip ir vakarų Saharos atvejais, sakysim. Taigi, e, kadangi jau iš anksto galime numatyti didžiulę problemą, aš reikalauju, kad čia būtų balsuojama atskirai. E, E, noriu pasakyti, kad kai buvo sutarta dėl šių kompromisų, mes nedalyvavome šitame sutarime, taigi turiu problemų su šią formuluotę, dėl to prašau balsuoti atskirai. Pati nesu 10 procentų apsisprendusi. Nesakau, kad aš esu prieš referendumo idėją iš principo, bet tokiais atvejais visos smulkmenos detalės iš tikrųjų yra labai e, sudėtingos. Dažnai e, tai tiesiog nustumė tolin e, įvairius sprendimus, įskaitant ir politinius sprendimus. E, Taigi tokią problemą turiu su šia formuluote. Ir vis dėlto norėčiau dar pakalbėti apie keltą kitų mano bei kai kurių kitų kolegų pateiktus pakeitimus, kurie neatsispindėjo kompromisuose. Norėčiau paprašyti kolegų taip pat palaikyti ir šiuos pakeitimus. Vienas dalykas, kurį tikrai laikau labai svarbiu, Azerbaidžiano atveju, būtų raginimas e, Azerbaidžiano valdžiai laikytis Europos žmogaus teisų teismo e, sprendimų. E, man teko bendrauti teisininkės, kurie gynė brolius Alievas. E, e, jie laikomi kalėjime jau daug metų. Žmogus teismas priemė sprendimą, kad Sarbačianas yra kaltas to, jog neužtikrino sąžiningo teisinio proceso. Įpareigojo Sarbačianą paleisti šios kalinius, išmokėti kompensacijas už padarytą žalą. Nieko panašaus neįvyko. Taigi aš prašyčiau jūsų palaikyti šį pakeitimą rezoliuciją dėl Azerbaidžiano. Na ir taip pat dėl Azerbaidžiano reikėtų paliesti klausimą, kur Europos tarybos e, parlamentės asamblėjos e, specialus, specialus atstovas nebuvo įleistas į Azerbaidžianą e, atstovas, kuris atsakingas už politinius kalinius. Ir reikėtų paraginti, kad Azerbaidžianas šį pareigūną turėtų įsileisti. Na, dėl kitų pakeitimų, kuriuos aš esu pateikusi tiek e, Armenijos, tiek Azerbaidžiano atžvilgių. Čia taip pat prašyčiau jūsų palaikymo. Vienas iš jų yra 72 Azerbaidžiano atveju. E, čia prašoma stabdyti karinių pajėgų stiprinimą ir taip pat prašoma ES valstybių narių netiekti ginkluotės ne viena iš šių šalių, kadangi <clears throat> Abi šalis didina karinį biudžetą ir tai kelia grėsmę bet kokiai tolesniai pažangai siekiant spręsti konfliktą. Jeigu valstybės narės ir toliau teiks ginkluotę kiekviena iš konflikto šalių, tai faktiškai tas tikrai prisideda prie to, kad sprendimas tikrai nebus rastas. E, todėl norėčiau, kad mes aiškiai pasakytumėm, jog ginklų tiekimas šioms šalims tikrai mums, kaip Europos parlamentui, netrodo primtinas Dar vienas dalykas yra e, e, regioninis aplinkos centras e, REC. Jo veiklos idėją reikėtų irgi palaikyti, raginčiau jūs prisidėti prie to, kadangi aplinkosaugos problemos, ekologinės problemos neapsiriboja valstybių sienomis. Na ir grįžtu prie paskutinio savo pakeitimo, kurį taip pat prašyčiau palaikyti. Čia yra Armenijos klausimų dėl Metsamo brandalinės jėgainės uždarimo. Ačiū. Ihr gutes Englisch. Ačiū, ypatingai dėkoju už jūsų gerą anglų kalbą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Mes kalbame apie Minsko grupės pagrindinius principus ir tada galima išbraukti tai, kas mums netinka. Uh, Jei atvirai, e, aš retai buvau sulaukęs tokio didelio lobistų spaudimo, kaip dabar, e, nagrinėjant šį klausimą. Ir man tai yra visiškai nepriimtina, nepakeliama. Jei mes kažką išbrauksime, tai e, ta principų visuma praras e, savo pusiausvyrą. Ir dabar nelabai aišku, e, kaip armenai patrauks savo ginkluotasias pajėgas iš kai kurių kalnų Karabacho vietovių. Manau, kad tai yra principo reikalas ir manau, kad turėtume tiesiog išvardinti, turėtume išvardinti principus ir atsisakyti bet kokios kovos dėl jų. Arba po Kalnų Karabachas padedame tašką ir visa kita išbraukiama. Viskas. Mes konflikto neįspręsime, jei tam tikrus dalykus paliksime, e, kitus, kurie kažkam netinka, išbrauksime. E, jei norime svaraus e, įnašo, tai reikia pripažinti visus Minsko grupės pagrindinius principus. Noriu paprašyti atkreipti jūsų dėmesį į tai, nes jeigu tik dalis išbrauksime, rezultatas bus prastas. Todėl noriu paprašyti viską palikti, kas čia yra. Arba darom, dedame tašką ir išbraukiame visą likutį. Nes tikrai um, mūsų pranešimai, mūsų rekomendacijos turi turėti tam tikrą svorį. Čia parašyta, kad principų dalis yra dėrybos dėl galutinio statuso. Ir mes turime pripažinti šį teiginį, nes kita vertus um, negalime išbraukti tik laikydamiesi savo tam tikrų principų, nes kita vertus daug ką lems vėliau ir istorija. Ponas Donskis. No? Eh, provera. Provera. Grazie Presidente, anch'io mi congratulo con i relatori e... e... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad iš tikrųjų dokumentas yra puikus, ypatingai, kai kalbame apie kompromisinius pakeitimus. Nebekartosiu to, ką sakė kolegos, nenoriu užimti per daug jūsų laiko bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Yra dvi dalys, kuriuose kalbama atskirai apie Armeniją ir Azerbaidžianą. Kai dėl Azerbaidžiano na, akivaizdu, kad E, tai yra daugiau strateginė partnerystė, tu tarp Armenija kalba apie, su Armenija kalbam apie e, asociacijos sutartę. <clears throat> Na, turime viską vertinti iš šių partnerysių perspektyvų. Taip pat e, iš Prahos deklaracijos konteksto. Kalbant ir apie Armeniją, ir apie Azerbaidžianą, man atrodo, kad kompromisai yra vienas svarbus punktas dėrybos turi būti privalomojo pobūdžio ir <clears throat> tai turi būti patikima iniciatyva, patikimas procesas. Tai yra svarbu, kadangi kalbame ne vien tik tai apie principų deklaravimą ir išdėstymą. Tai labai svarbu ypatingai šio pranešimo kontekste mes kalbame apie politinio pobūdžio iniciatyvą ir be abejo Europos parlamentas turi prerogatyvą daryti tokio tipo pareiškimus. <clears throat> Manau, kad labai svarbu būtų išlaikyti šią dalį, bet grįždamas prie pono Tanoko klausimo, kur buvo kalbama apie apsisprendimo teisę, teritorinį vientisumą ir panašiai. Be abejo, tai yra visos diskusijos ašis. Esminis dalykas ir tas, kad mes negalime sutikti, jog vyktų kokios nors kitokios darybos e, negu darybos teisinių kelių. Jėgos panaudojimas yra be abejo neteisėtas veiksmas ir parlamentas, bent jau šis parlamentas tikrai tokios pozicijos laikosi atitinkamai turėtų būti išpildytos bent jau tam tikros esminės sąlygos. Aš apibendrinčiau ir šią mintį mes palaikėme jau ne kartą, ypatingai kalbėjome apie Gruziją, kur vėlgi raginome švesti Rusijos kariškius. Manau, kad lygiai taip pat Kalnų Karabacho atveju galime kalbėti apie teritorinį vientisumą, kaip e, būtina sąlyga dėryboms ir reikalauti, jog Armenija išvestų savo kariuomenę. Aš sutinku su Panslunečiak pozicija dėl referendumo. Akivaizdu, kad jau kas ir pasikeis, turime numatyti kažkokią tai e, baigtinę datą, kuri be abejo gali būti tolimo ateityje, tačiau iki tol reikia e, įvykdyti skaidrumo sąlygas, skaidrumo reikalavimus. Na, ties to aš ir sustosiu, yra kitų dalykų, kitų minčių, kurias galėčiau sakyti, bet norėjau neviršyti man duoto laiko. Ja, danke, Ačiū, ponia pirmininkė. Trys pastabos reaguojant į delegacijos vizitą. Kalnų Karabachas yra spaudžiamas iš abiejų pusių ir šį konfliktą galime įspręsti tik kaip paketą. Negalime atrinkti kai kurių aspektų ar įtraukti kitus. Aš visiškai čia pritariu um, ponui Brokui. Arba paminime Minsko principus, arba ne, nes kažkokiu selekciniu uh, požiūriu naudotis negalime. Prezidentas Alievas nepasakė, kad Prancūzija turėtų pakeisti Europos Sąjungą. E, tačiau jisai e, pabrėžė, kad e, yra prezidentas Medvedevas, o iš kitų šalių joms atstovauja tik ambasadoriai. Tačiau jis tikrai nekalbėjo apie tai, kad Prancūzija turėtų būti pakeista Europos Sąjungos. Pagal Lisabonos sutarties dvasę Prancūzija turėtų veikti Europos Sąjungos vardu. Mes e, paklausėme, kaip atrodytų, jei Armenija patrauktų savo ginkluotas paėgas iš vienos provincijos. Armenijos prezidentas e, nepateikė tikslaus atsakymo, tiksliau čia parašyta taip. Tačiau, kaip aš suprantu, atsakymas buvo aiškus, todėl kad jei kariškiai bus patraukti iš vienos provincijos, e, tai sukels domino efektą ir bus reikalaujama juos patraukti iš kitų provincijų. Taigi čia mano supratimu įsivėlė klaida. Ir aš vėlgi pritariu Brokui, turime laikytis Minsko grupės principų, nes kitaip vargu ar pavyks e, vaidinti svarų vaidmenį, sprendžiant šį konfliktą. Dėl asociacijos susitarimo buvo pasakyta, kad Armenija padariusi pažangos, o Azerbaidžanas visai nenori asociacijos susitarimo. Uh, Ministras Azimos e, labai aiškiai pasakė, kad aš e, gavau iš Briselio tai, ko man visai nereikia. Tai yra asociacijos susitarimas, mums yra visai nereikalingas. Mes pagėdautume strateginės partnerystės apimančios e, prekybą nafta ir dujomis, o tos ES pridėtinės vertės ar vertybių mums visai nereikia. Kalbant apie pakeitimus, čia susidurėme su problema, todėl, kad prie asociacijos susitarimų mes norime prikabinti taikų sprendimą. Ir jei šalis pageidautų asociacijos susitarimo, tai e, vėliau kiltų klausimas, ar dėl to, ką mes čia prikabiname, kartais nereikėtų vetuoti apskritai šio susitarimo. Ir mes kaip parlamentas turime nuspręsti, ar mes pasirinksime e, tą savo blokuojančią poziciją ar ne. Dėl politinės padėties. Iš ties padėtis Azerbaidžiane yra labai kebli, nereikėtų boikotuoti Eurovizijos konkurso, reikėtų pasinaudoti tą galimybę ir pilietinė visuomenė ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, tikrai čia jų pozicija yra kiek kitokia. Aš tikiuosi, kad būtent šis konkursas atveria galimybės akcentuoti žiniasklaidos laisvės svarbą. Kita vertus, kai nėra laisvos žiniasklaidos, neįmanoma vykdyti jokių aiškių kampanijų. Ir dar kita vertus, jei nebus laisvos žiniasklaidos, nebus jokios laisvės. Ačiū, noriu paprašyti kitų kolegų kalbėti nedaugiau nei dvi minutės, nes mūsų kalbėtojų sąrašas yra pakankamai ilgas. E, ponas Kirilovas. Ačiū pirmininkė. Kadangi aš pirmasis, ku, kuriam, kurio pasisakymo laikos apribotas, aš turėsiu sutrumpinti savo pasisakymą. Po pranešimo apie būtinybę ES parengti naują. E, po to, kai nauja ES e strategija dėl ryšių su Pietų Kaukazu buvo e, plačiai patvirtinta, mes įmame suvokti kitokį ES vaidmenį šiame regione ir jau matome rezultatus. EIVT aktyviai ten dirba, komisija taip pat tapo aktyvesnė ir e, siunčiama politinė žinia. Pe, taip pat ir per Europos vadovų susitikimus, o šiandien mūsų svarstomi dokumentai turėtų dar labiau prisidėti prie šių pastangų, nes netgi po mūsų komiteto vizito uh, Manau, mes turėtume siekti aktyvesnio, labiau matomo ES dalyvavimo šiame regione. Aš palaikau kompromisinius pakeitimus ir manau, kad šiandien mums reikia didelės daugumos e, pritarimo, kad mes nusiusime reikalingą signalą Kalnų Karabahui. Taigi užtikrinkime, kad didelė narių dauguma už tai balsuotų. Aš sutiku, kad dėl kai kurių aspektų dar galima diskutuoti. Armenijoje keletą kartų Kosovas buvo minimas kaip pavyzdys. Reiktų pasirūpinti, kad taip nebūtų. Svarbiausia, kad mes e, užtikrintume savo aktyvų matomumą ar dalyvavimą e, pasitikėjimą stiprinančių priemonių kūrime ir kad skatintume kontaktus, mainus tarp žmonių, nes taip e, galėtumėme sustiprinti Minsko grupės e, aktyvumą. Ačiū pirmininkė. Manau, kad nėra būtinybės kalbėti apie Eurovizijos konkursą, nes viena iš Europos šalių uh, atstovų laimėjo tą konkursą ir mes norime puoselėti Europi, europinės vertybės. Norėčiau pakomentuoti kompromisą dėl referendumo surengimo. Ne, nemanau, kad reikėtų kalbėti apie referendumo galimybę šiame pranešime. Referendumas yra politinė galimybė, kurio, kuriai pritarė abi šalis ir ji pas, referendumo laikas pasirenkamas, kuomet tai yra tinkamiausia. Tačiau dabar referendumas nebūtų veiksminga piliečių prieimi, sprendimo prieimimo priemonė, mes rizikuotume pabloginti padėtį ir, ir tai nebūtų veiksmingiausias sprendimas. Minsko grupės principai turėtų visiškai atsispindėti šiuose pranešimuose, nors aš manau, kad Minsko grupė veikiau šoka vietoje, o ne daro žingsnius priekin. Trečia, Manau, kad reiktų prisiminti istorinę realybę. Pajėgų atitraukimas yra svarbus klausimas, nes jei tai nebus padaryta, negalėsime užtikrinti taikaus sprendimo. Reikia suvokti, kad šis regionas labai svarbus mums. Jis, jis turėtų būti svarbus ir toms trims valstybėms. Tačiau ar, esam, ar mes esame svarbus tam regionui? Uh, daugelis dalykų, kurių prašėme, nebuvo įgyvendinti. Turėtumėme išanalizuoti savo prioritetus ir laikytis lankščios pozicijos, nes aš manau, kad Kaukazas yra galimybė plėtoti mūsų kaiminystės politiką ir mes turėtume bendradarbiauti su šiuo regionu. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Daug jau pasakyta ir aš norėčiau visų pirma pasidžiaugti pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų darbų rengiant kompromisinius pakeitimus. E, labai rimtai bandyta užtikrinti Europos parlamento aktyvų vaidmenį diplomatinėse pastangose išspręsti regiono problemas. Ne tik, kalbė, ne tik kalbant apie e, e, europinę perspektyvą abiems valstybėms. Abiejų šių valstybių didžiausia problema yra Kalnų Karabachas. Ir aš pratesčiau pono Proveros mintį. Turime e, vertinti tai, ko pavyko pasiekti Minsko grupiai, tačiau jos darbas užtruko per ilgai. Per tą laiką padėtis vietoje keitėsi, pasikeitė, ypač vertinant e, etninę padėtį Kalnų Karabache. Ir jeigu būtų galima tobulinti šios kompromisinius pakeitimus, manau, kad reikėtumėme kalbėti apie, pajėgų atitrauk... apie Armenijos pajėgų atitraukimą iš kal... viso Kalnų Karabacho, ne tik iš kaimininių regionų. Tai yra pirmiausia problema. Ir manau, kad turėtumėme priminti tarptautinės teisės principus. Geresnių principų nėra okupacija yra neprimtinas dalykas, ypač jei ją palaiko Rusijos pajėgos Armenijoje. Tai padaro Armenija Rusijos satelite. Ačiū. Pone Vaidere. Paldies, prezident. Vispirms es patiešām gribētu pateikties ziņotājiem. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, padėjėjams ir šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Jų užduotis tikrai buvo e, sudėtinga, o Armenija ir Azerbaidžanas yra labai svarbus e, strateginiai partneriai. Aš neseniai dalyvavau Euronesto susitikime, jis buvo skirtas socialiniams klausimams, tačiau ir ten iškilo Kalnų Karabaho klausimas. Mes privalome išspręsti šį konfliktą arba bent priartėti prie sprendimo. Turime užduoti savo klausimą, ar norime išaldyti tą situaciją tokiojme būvėje, kokiojme ji yra, ar siekiame tam tikro sprendimo. Aš manau, kad turėtume siekti sprendimo. Ir uh, tam padėti galėtų bendradarbiavimas tarp Armenijos ir Azerbaidžano. Buvo kalbėta apie tai, kad negalime reikalauti tik, kad ginkluotosios pajėgos būtų patrauktos iš vienos Kalnų Karabacho provincijos. Reikia kalbėti apie visą regioną. Ginkluotas pajėgas turi e, pakeisti e, taikos palaikymo būrėjai. Noriu pritarti poniai Lunaček ir ponui Provierai e, dėl referendumo. Referendumas okupuotoje teritorijoje yra pavojingas dalykas. Mano šalis turi patirties e, Latvių e, po okupacijos, e, po Rusijos okupacijos buvo tik 15 e, procentų. Kas būtų atsitikę, jei tuo met būtų surinktas referendumas? Manau, kad čia susidurtume su grėsmėmis, todėl turėtume neskubėti ir neskubinti, kad būtų surinktas referendumas tame regione. Uh, E, kalbant apie Minsko grupę, manau, kad jėgos toje grupėje e, asimetriškai pasiskirščiusios. Reikėtų sustiprinti Minsko grupės vaidmenį ir e, šią problemą turėtume spręsti ir stiprindami ES vaidmenį Minsko grupėje. Kaip aš suprantau, jūs nepritarėte Minsko grupės išvadoms. Nežinau, kaip buvo išversta, tačiau aš sakiau, kad e, tie principai nėra įkalti, išraižyti granite. Galbūt dabar aiškiau. Tai aš taip jūs teisingai ir supratau, ponas Landsbergis. Ačiū pirmininkė pranešimas dėl Azerbaidžiano asociacijos sutarties, jeigu jį e, svarstysime atskirai, e, yra nebloga pažanga, kur konstatuojama realybė ir žingsniai link sprendimo, kalbant ne tik apie Kalnų Karabachą, bet ir e, kaimininės okupuotas teritorijas kurios kelia dar didesnių, rimtesnių problemų, ypač Armenijai. Tačiau jeigu jau kalbame apie Minsko grupę ir diskusijos apie tai vyksta čia, manau, kad pagiros žodžiai Minsko grupiai taip pat turi lydėti, turime suvokti, kad mm, Minsko grupė yra ir neveiksminga. Jeigu remsimės tik Minsko grupės darbu, neturime turėti iliuzijų apie uh, Karabacho konflikto išsprendimą, nes toje grupėje yra narių tikriausiai, kurios nenori to sprendimo, nes jiems aktualu, aktualus klausimas yra ginklų tiekimas regionai. Papildoma konsultacinė struktūra, kurią sudarytų tie, kurie trokšta taikos turėtų būti sukurta. Ir mes turėtume palaipsniui siekti atitink tokio supratimo, ypač ten, kur kalbama apie Europos stiprinimą, ypač penktajame kompromise, kur mes primiktinai teigiame, kad ES turėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Tačiau čia reikėtų pakoreguoti, paaiškinti, kaip tą vaidmenį vaidintų, paremdama, inicijuodama tokių pasitikėjimą stiprinančių priemonių įgyvendinimą, kaip suartinti armėnų ir azerių bendruomenės. Ir tada tame turime paaiškinti, kokia azerių bendruomenė gyvena Kalnų Karabache, jei turime omeny išvarytus, ištremtus asmenys, taip, bet tai turime aiškiai ir pasakyti, tačiau tuomet turime kalbėti apie taikos ir susitaikymo idėjas atvirai, nu, kad būtų aišku, apie ką kalbame. Dar vienas dalykas prieigos, galimybę laisvos prieigos ES, galimybę į tas teritorijas. Tai yra aktualu ir mes turime daryti spaudimą. Azerbaidžianui nereikia daryti šios. Jūs kalbate keturias minutės, mes sakėme, surėmė dėl dviejų minučių. Jeigu Armenija tokiai e, prieigai trukdys, ją reikėtų perspėti. Kadidov. Šų laikytis pasisakymui skirto laiko, kitą kartą jūs nutrauksiu, nes mm, vis mažiau lieka galimybių visiems pasisakyti, kurie norėjo pasisakyti. Ponas Peterle. Hvala lepa vsem poročevalcem eh, eh, za upravljeno delo. Noriu padėkoti visiems pranešėjams už atliktą darbą. Manau, kad naudinga gilinti dviejų, mūsų santykių su abiem valstybėmis. Norėčiau, kad šis procesas kiek įmanoma plačiau būtų išnaudojamas geros kaiminystės puoselėjimui ir Europos europietiškos dvasios sklaidai. Džiaugiuosi kompromisiniais pakeitimais, nes jie subalansuoja pranešimą ir pa, dabar pasiūlytos tokios formuluotės, kurios bendrai gerina visą padėtį. Uh, kalbant apie konkrečius aspektus, pirmininkė, aš sutinku su jumis. Būtų geriau aiškiai paaiškinti principus ir tikslus, o ne kalbėti apie tikslus, kur, kur, kur, kurie gali būti lobistų pristatyti. Mes turime kalbėti apie savo, ne kitų valią, neturėtume duoti, rodyti prielankumo vienai ar kitai pusiai ir turime sukurti sprendimams palankę aplinką. Manau, kad reikia inicijuoti procesus, kurie užtikrintų aktyvesnį ES dalyvavimą. Like Pone pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms, kurie rengė kompromisus, ypač kompromisus dėl Kalnų Karabacho. Nesvarbu nusiųsti nuoseklę žinę dėl šio konflikto ir dėl galimo jo išsprendimo. Pritariu tiems kolegoms, kurie teigia, kad būtina reikalauti galimybės ES ir ES parlamentui patekti į Kalnų Karabachą, kaip bandė padaryti delegacija neseniai, neseniai lankėsi regione. Buvo uždaras posėdis, kur buvo kalbama apie žmogaus teisės ir Azerbaidžiane, ir Armenijoje vakar žmogaus teisų pakomitetyje. Man padarė įspūdį pristatytą informaciją ir manau, kad turime padaryti viską, kad Eurovizijos dainų konkursas taptų galimybę atkreipti dėmesį į žmogaus teisės Azerbaidžiane, kur padėtis, yra, kur padėtis blogėja ir turime kalbėti apie norą siekti žmogaus teisų reformos ir įstatymo viršenybės užtikrinimo. Ir Azerbaidžiane šis noras yra prasčiau demonstruojamas nei Armenijoje. Buvo minėtas brolių Alyjevų atvejs, pane Lūnečia, kaip minėjo. Taip pat noriu paminėti ponę Kadžydžią Izmahil, kurios laišką, kai kurie iš jūsų skaitėte, taip pat jūs, ponia Brokai, ačiū, kad perdavėte jį mums. Ten atkreipiamas dėmesys į šios žurnalistės atvejį, kuri užsiminėja tyriamąją žurnalistiką ir ji yra šantažuojama, tai to, to negali būti. Ir aš tikiuosi, kad Eurovizijos dainų konkursas bus galimybė atkreipti dėmesį į padėtį, žmogus teisų padėtį Azerbaidžiane, nes tikiuosi, kad šis parlamentas uh, neleis, kad ekonominiai interesai, naftos e, klausimas paims viršų, kad tai galėtų vykti bet kur, taip pat ir Azerbaidžiane. E, Ibrizagič. Thank you, sir. I, I will just... Ačiū. Kila klausimas, kodėl šeštajame kompromise yra įtrauktas žodis Armenijos pajėgų atitraukimas iš e, Kalnų Karabaho teritorijų supančių, tiksliau iš teritorijų supančių e, Kalnų Karabachą. Uh, Mes sutarėme, kad Armenija, e, Gruzija, Azerbaidžanas e, turime iš tų šalių prašyti atitraukti savo pajėgas iš visų okupuotų teritorijų. O dabar mes kalbam apie sur surrounding Nagornį Karabach, tai yra supančių kalnų Karabachą. Um, Tai reiškia, kad pajėgos liks Kalnų Karabache. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs interpretuojate, kas yra tos supančios teritorijos ir kodėl e, padarytas toks pakeitimas? Aš galiu Jums paaiškinti. Minsko grupė e, pasakė, kad kad e, turi būti atitrauktos pajėgos iš teritorijų supančių kalnų Karabachą. Tai yra Minsko grupės formuluotė. O kalbant apie kalnų Karabachą, tai yra teisinio statuso klausimas. Ir e, kitas žingsnis bus taikos e, pajėgų įvedimas. Mes tiesiog pažodžiui perėmėme Minsko protokolą. Tai reiškia, kad mes atsisakome savo 2010 metų teksto formuluočio, ar ne? Tiesa, tai yra Minsko grupės formuluotės, tačiau kolegės e, pastabos yra labai teisingos, nes jei mes buvome sutarę dėl kompromiso, o dabar čia atsiduria kita formuluoti. Tai reiškia, kad yra patraukiamos e, pajėgos iš supančių okupuotų teritorijų. Manau, kad tai žingsnis atgal. Aš priešingų atveju balsuočiau už dabartinę teksto formuluotę, jei APP e frakcija e, sutiks. Nu, tai iš ankstinis toks mano pareiškimas. Aš noriu pasiūlyti aptarti šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams aptarti šeštąjį kompromisą ir išbraukti surrounding tiek iš vienos rezoliucijos, tiek iš kitos rezoliucijos. Aš taip pat pamenu, kad e, aš taip pat abejoju dėl šio klausimo, tačiau šešėlinių uh, pranešėjų susitikime buvo kalbama, kad negalime pasirinkti kitos alternatyvos, nes mes esame Europos parlamentas, o ne Minsko grupė, todėl turėtume reikalauti to, ko mes reikalavome ir ankstesnėje rezoliucijoje. E, pats kompromisas, paskutinis kompromisas buvo sudėrėtas derantis trims skirtingoms frakcijoms. Mano frakcija nedalyvavo tose posėdžiuose, tada buvo dar vienas susitikimas, kur mes taip dalyvavome ir parengėme paskutinę kompromiso versiją. Uh, ponia pirmininkė. Dar vienas klausimas. Noriu paaišk... pa paklausti, kodėl negalime reikalauti Armenijos pajėgų pas... atitraukimo iš Karabaho viso. Kodėl turime sekti Minsko grupės rekomendacijomis. Kokie... Kokios čia yra priežastys? Jungtinės tautos e, savo dokumentuose taip pat kalba apie visas teritorijas, all territories. Noriu paprašyti jūsų išaiškinimo, kodėl mes tarsi prašome, kad jie ten liktų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties e, norėčiau kreiptis į Europos, į kolegas. Mes negalime e, elgtis ignoruodami, į, e, ignoruodami tarptautinius susitarimus, manau, kad mūs, mes tokio įgaliojimo neturime. Nei komitetas turi, nei e, parlamentas turi, įgaliojimus turi ESBO e, bendrapirmininkai. Tiesiog tos problemos tęsiasi labai jau ilgai ir mes perėmėme Madrido deklaracijos formuluotės ir toks pasirinkimas būtų daug išmintingesnis. Nes mes, europiečiai, gal, galime turėti tam tikras priemonės, kurios padėtų, tačiau mano supratimu, mes daugiau sugriautume, nei pasiektume e, taikaus šio konflikto sprendimo. Todėl aš pasisakyčiau už kompromisinio šeštojo pakeitimo formuluotę, tokio kaip ji yra dabar. Kalbėsiu suomiškai. Kaip pastebėjote, didžiausia problema yra antrasis kompromisas E, tai yra toks pat kaip šeštasis e, kompromisas, kur kalbama apie Armėniją. Aš visiškai pritariu ponui Brokui. Galėtume visiškai išbraukti Kalnų Karabachą. Aš to norėčiau. Tačiau kitos frakcijos e, pageidavo tokios formuluotės ir ją palikome. Aš Norėčiau, kad būtų galima balsuoti atskirai dalimis. E, pat aš pritariu pirmajai daliai, o ten, kur linked to credible commitments ir taip toliau, tai, tai daliai mūsų frakcija nepritartų. Apskritai aš norėčiau tą likusią sakinio dalį išbraukti Nes, kaip matome, ši formuluotė kelia nesutarimus ir tų nesutarimų būta ir anksčiau ir galbūt kartais geriau neturėti jokios pozicijos, nes šiuo atveju e, tam tikrus įgaliojimus turi pati Minsko grupė, o ne viskas yra mūsų rankose, mes negalime visų problemų išspręsti. E, taigi, dėl Azerbaidžano antrasis kompromisas, pradžia. Aš remiu ir net galėčiau perskaityti tą pradžią. Galbūt Brokas galėtų manęs paklausyti. Aš siūliau, kad būtų balsuojama dalimis dėl antrojo e, kompromisinio pakeitimo Azerbaidžano pranešime. o minusą dėčiau kompro, šio kompromiso pabaigoje, o pliusą kompromiso pradžioje. Manau, kad tai kelia didelių sunkumų, tačiau e, e, tokia yra šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų pozicija. Nerima kelia karinės pajėgos. Išlaidos skiriamos kariškiams, tačiau kita vertus ir kitos šalys pardavinėja toms šalims. Ir Pone Lunačiak, aš pritariu, kad būtų numatyta specialiojo įgaliotinio pareigybė e, tirti situacijai, o dėl pirmojo pakeitimo aš nežinau, kas priims sprendimą dėl referendumo, tačiau mes rėmėmės mūsų ankstesnę rezoliuciją, todėl ta formuluotė liko čia. Labai ačiū. Aš kalbu savo frakcijos pranešėjo vardu dėl šeštojo e, kompromiso. E, Jatinmekį pranešime jis mums yra nepriimtinas, e, todėl, kad čia reikėtų galbūt kalbėti apie pagrindinius Minsko grupės pri, suderintos principus. Uh, Buvo kalbama apie tai, kas buvo prieš 20 metų. Tuomet dar nebuvo jokių perspektyvų, kad šis, ši krizė įsispręs ir tas išaldytas komp, e, konfliktas dabar jau nebėra toks išaldytas. Turėtume ieškoti sprendimo atsižvelgdami į tai, ką galime padaryti, o ne tai, e, ko galbūt pagėdatų pats Provera. Mes visi žinome, e, kad tarptautinės sienos e, yra kuriamos remiantis istorinę patirtimi, tačiau turime pažiūrėti, kas yra įmanoma. Jei panaikinsime tam tikras ribas viduje, vis dėlto niekas nepasikeis. Pono Vaigal pakeit pakeitimu buvo siekiama pas, patraukti visas karinės paėgas iš tų teritorijų. Aš galėčiau pasakyti, kad, aš galėčiau pasakyti, kad e, e JAV turėtų patraukti e, savo paėgas iš visų karinių bazių Europos Sąjungoje, tačiau aš nieko to nepasieksiu. Ir tiek Brokas, tiek Joe Lainen. E, turėtų sureaguoti į e, ponios Lunačiak e, mintis. Pranešėjas pritartų 72 pranešimui. Manau, kad e, šeštas kompromisas ir antras kompromisas yra čia esminiai, todėl kad jie apima bendrą paketą. Parlamentas kartais galvoja, kad galėtų uh, viršyti Minsko įgaliojimus, tačiau Minsko grupėje dirba patys išmintingiausi diplomatai ir nemanau, kad mes galime patys savo jėgomis išspręsti e, šį konfliktą. Tai yra visiška nesąmonė. Aš pritariu poniai Jetenmakį, reikėtų e, arba e, pasirinkti tą formuluotę, kurioje yra viskas, arba visai neminėti nieko. Ačiū, ponia Tenok. Pirmiausia, aš norėčiau šiandien po piet susitikti su pranešėjais ir tada atskirai su šešėlinės pranešėjais šiandien po piet. Antra, e, panagrinėjęs tų šalių karinį biudžetą, tai tas karinis biudžetas yra tokio dydžio kaip kitos šalies bendras biudžetas. Ir tendencija čia yra auganti. Anksčiau buvo atsidurta vos ne ant karos lenkščio. Ir Minsko principai padėjo sukurti tą pagrindą, kuris neleistų vienai ar kitai valstybei, prisidengiant alibi, naudoti jėgą. Taigi noriu dar kartą paprašyti persvarstyti visus dalykus. Norėčiau iš vengti bet kokios polarizacijos už vieną ar kitą šalį. Nekurkime naujų šešėlių, nes visai neseniai dar buvome beveik atsidūrę ant karo slengščio. Negalime žaisti Ir šiandien po piet noriu dar kartą paprašyti pasitarti su frakcijomis, kaip mes suformuluosime tuos balsavimo sąrašus, nes karinių požiūrių šis regionas vienas iš pačių pavojingiausių. Ponas Landsbergis apie tai kalbėjo. Ir jei mes e, turėsime omeny, kad kažkam yra pardavinėjami ginklai, o iš kažko atimsime tą galimybę, tai mes pradėsime žaisti tais ginklais, kuriais nepasieksime naudos Europai, nes mums visai yra nenaudinga turėti ginkluotą šalį šiaurėje. Tikrai neturėtume nei vienai šaliai suteikti alibi galimybės. Dar kartą prašau visų apsvarstyti. Mes tikrai nesame ilgesnė vienos ar kitos vyriausybės ranka, leidžianti vienai ar kitai vyriausybei įgyti pranašumą. Aš neveltui tai sakau. Prašau dar kartą viską persvarstyti. Todėl aš manau, kad čia pateiktas kompromisas yra prasmingas kompromisas. Prašau nepanaikinti, neišbraukti jokių kompromiso dalių. Tai yra įspėjimas. Aš labai retai e, tokiu rimtu veidu jums šneku, tikrai retai. Tačiau patikėkit, aš žinau, ką sakau, prašau atsižvelgti į mano mintis svarstant šios klausimus. Labai ačiū. Pereisime prie septinto darbo tvarkės punkto, ponas Howitt. Mr. Howitt. Pone Howitt. Sorry, President, I thought I was... Um... Atsiprašau, pirmininkė. Maniau, kad jūs tiesiog uh, kreipėtės į mane, ranginamas tilti ar panašiai, o ne ranginamas pasakyti. Taigi, uh, E, iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad dabar salėje yra šurmulys ir sunku kalbėti. Prašyčiau, pirmininkė, jeigu galima pareikalauti įlos. Aš manau, kad jūs jau pats pasiekite šio rezultato. Na, pirmininkė, jūsų autoritetas šiuo atveju padeda. Taigi, klausimas, kuris šiame komitete galbūt sukels mažiau kontroversijos negu ankstesnysis, nors nemažiau svarbus. E, yra metinis pranešimas dėl žmogaus teisų padėties pasaulio ir pasangos politikos šis rytyje. E, na, iš pat pradžių jau buvo pasakyta, kad iš tikrųjų su visais šiandien pranešėjais bendradarbiavome labai vaisingai, noriu jiems už tai padėkoti. Taip pat e, šį rytą užsienio reikalų komitete e, turėjome šiek tiek galimybės jais persimesti žodžiu metu. Ir dabar norėčiau tiesiog apžvelgti šį pranešimą. Pirmiausia, akcentuodamas inovaciją, naujas idėjas, bet be abejo, esu pasirengęs taip pat atsakyti į konkrečius klausimus, pastabas dėl kompromisu arba mm, į klausimus susijusius su vienu ar kitu nariu pateiktais pakeitimais. Taip pat pristatydamas visą tai noriu pasakyti, kad mes puikiai suprantame, jog e, yra problemų su e, laiko grafiku. Be abejo, ne parlamentui kyla problema, tačiau tarybai, jos užsienio, jos išorės veiksmų tarnybai, e, kėl tam tikrų problemų. Ir kai kadams iš tikrųjų sunku spėti išspręsti kai kurias klausimus susijusius su uh, e, žmogus teisėmis, kadangi uh, išorinių reikalų tarnyba bei uh, aukštoji galiotinė uh, pasakė mums, kad uh, jie pasimokė iš klaidų, kurios įvyko praeitais metais, yra pasirengę ištaisyti šitą. Na, kalbant apie santykius tarp mūsų komiteto ir, ir teisingumo komiteto, e, noriu pasakyti, nenorime iš naujo peržiūrėti viso pranešimo, nenorime panaikinti to, kas e, teikiama kituose pranešimuose, tiek Teisingumo teismo pranešime, tiek Žmogaus teisų teismo pranešime, tiek daugelį kitų panašių dokumentų, kurie susijęs su demokratija ir žmogaus teisės. E, Pažiūrėjant, iš jų buvo parengti Kindergarten ir e, Barbara Lokberė. Noriu pasakyti, kad mano pranešime neketinama ko nors keisti ankstesnėse išvadose. Aš tikiuosi, kad pranešimo išvadom savo ruštų bus pritarta. O šiaip jau sveikinu kolegas, kurie dirbo per, tam tinka, tam, per atinkamą laikotarpį e, šioje srityje šiais klausimais. Taigi dabar kalbėkime apie naujus dalykus šiame pranešime. 84 pastraipoje ir kitose kalbame apie tai, kad ES turi taip pat pasimokyti E, tam tikrų pamokų iš to, kad jinai kartais per daug prieartė prie autoritarinių režimų, pavyzdžiui, galima būtų pasitelti Libiją. Ir čia kalbama ne vien tik tai apie tai, kad reikia um, suplauti rankas, atsikratyti senovės klaidų, sen, senesnių klaidų, bet taip pat turime imtis aktyvesnių priemonių, kad tokių klaidų nebepakartotume ateityje. Pirmoje, antroje pastraipoje kalbam apie tai, kad reikia atkreipti dėmesį į žmogus teisų pažydinėjimus taip pat ir mūsų pačių teritorijoje, Europos Sąjungoje, jeigu norime kad e, į mus patikimai reaguotų partneriai, kai mes kovojame žmogus teisės išornėme pasaulyje. Na, iš tikrųjų, čia galėčiau tai kreiptis vėlgi į komitetą, į parlamentą, palaikyti mūsų pasiūlymus šiais klausimais. Ketvirtoje pastraipoje raginame, kad procesas turėtų būti paspartintas e, Tai yra Europa turėtų greičiau prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos ir e, e, pašalinti visas sukaupusias e, kliūtis. E, e, reikėtų pasakyti, kad praeitą naktį, kada neštam keitėsi nuomonėms su mūsų atstovais, e, e, tai taip pat buvo e, aptarta ir galiu pasakyti, kad mes e, sutarėme e, paskirti specialią atstovę e, žmogus teisų klausimais, tai bus pirma moteris e, svanti, Europos Sąjungoje tokioje pozicijoje. Na ir rezoliucijoje taip pat yra tam tikrų punktų apie, apie patirtį, apie asmeninės savybės, kurias turėtų e, turėti šitą specialioji įgaliotinė, e, taip pat apie jos pareigas. Toliau kitose pastraipos, iki 35-osios, mes kalbame apie žmogus teisų pareiškimus darybų procesuose. E, žmogus teisų hartija yra bet kokios sutarimo e, dalis e, ir tai yra tam tikras modelis taip pat siekiant sukurti įvairių mechanizmą išaldant santykius ar panašiai. Manau, kad visa tai taip pat yra nauji punktai, inovacijos, kurios daug E, konkrečiau susijęs e, ES prekybinės iniciatyvas ir žmogus teisų klausimus. Toliau mes kalbame apie tai, kad e, mes savo dvišaliuose santykiuose su trečiosiomis šalimis taip pat turėtume įtraukti mūsų strateginių dokumentų žmogus teisų klausimais nuostatas. 20 pastraipoje mes kalbame apie E, klausimą, apie kurį kalbame dažnai, tai kad reikėtų siūsti per stebėtojų misijas, tačiau čia taip pat konkrečiai sakoma, kad dabar praėdėgus dviem metam e, nuo aš dar e, M pateiktos ataskaitos mes turime laukti naujų dokumentų. Toliau 30-33 paragrafuose mes kritikuojame šiek tiek dabar vykstančius dialogus žmogus teisų klausimais. E, E, e, e, manome, kad reikėtų iš tikrųjų rimtai labai peržiūrėti, kaip laikomas žmogus teisų įvairiose šalise, su kuriamis mes kalbamės ten. Šioje srityje vyksta daug darybų ir mes teigiame, kad darbo grupėje turėtų būti pateiktos išvados apibendrinčios kiekvieną dialogą. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad išorės veiksmų tarnyba kol kas nesilaiko gairių tiek vertindama dialogus, tiek e, ir dėl to, kaip yra įtraukiam pilietinė visuomenė šitą dialogą. Mes raginame, kad būtų laikomas visų nortų gairių. 41 pastraipoje mes e, išreiškėme E, arba raginami veikiau imtis rimtos iniciatyvos e, santykiuose su e, kaiminystės, Europos Sąjungos kaiminystės politikos valstybėmis, būtent pasirašant protokolą prieš kankinimą tai turėtų būti irgi svarbus mūsų kaiminysės politikos prioritetas ir manau, kad valstybės narės individualiai taip pat turėtų laikytis šių principų. 55 pastraipoje mes uh, kalbame apie sutarimą finansiniam reglamente, kuriame kalbama apie Tai kada e, šiuo atveju ES neturėtų e, deleguoti vykdomųjų aktų. E, labai svarbu, kad parlamentas prižiūrėtų, kaip ES leidžia lėšas, palaikydama žmogaus teisų, teisų klausimus. Toliau kalbame apie perspėjimo sistemą, e, e, kuris, mechanizmą, kuris turi veikti tarp išorinių veiksmų tarnybos ir valstybių, kuriuose žmogus teisų gynėjams iškyla pavojus dar kitoje vietoje kalbame, 59-68 paragrafuose kalbama apie tai, jog netrukus artėja metinės jungtinių tautų rezoliucijos dėl žmogus teisų, taip pat moterų teisų. Ir mes e, raginame valstybės narės, kurios dar nėra ne, ne, ne parengusios veiksmų planų, e, šiems renginiams pažymėti parengti tokius planus. Taip pat visą tai turėtų atspindėti įvairiuose e, išorinės ir saugumo politikos misijose. Ir taip pat turėtų būti įmamas įvairiausių e, priemonių, e, užkirtant kelią smurtui prieš moteris, e, užkirtant smurtą priverstinė, už, užkirtant kelią priverstinėms vedybams ir panašiai. E, e, tai turi būti labai svarbi rezoliucijos dimensija toliau 68-72 e, pastraipose. E, mes pabrėžėme, kad e, labai svarbu e, būtų e, pasinaudoti interneto priemonių, socialinę žiniasklaidą, užtikrinę žmogaus teisę ir kovojant su įvairiais represyviais režimais, kurie pažinėja žmogaus teisės. Na ir čia būtų galima iš tikrųjų ieškoti naujų kelių, kaip ES, ES įvairios organizacijos, o taip pat ir vecinkai galėtų ieškoti naujų būdų kovojant su žmogaus teisės pažinėjimais. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad kalbant šią temą aš e, turiu ir palaikyti e, jungtinių tautų struktūrai žmogaus teisų gynimo klausimais, kuri buvo atstatyta Generalinė asamblėje. Ir e, man teko dalyvauti konsultacijose su tinkamus jungtinių tautų atstovais e, šiame skirsnėje. Mes taip pat e, išsakome palaikymą integruoto ataskaitų teikimo e, principui, kuris būtų taikomas verslui. Taip pat e, užsiminta apie Edinburgo e, tyrimą, kur e, kalbam apie tai, jog reikėtų užpilti tam tikras spragas e, Europos Sąjungoje, kad, kad, siejant verslą su žmogus teisų klausimais. Na ir galų galia paskutinė dalyje, nuo 82 iki 98 paragrafų, mes kalbame apie žmogus teisų e, paties strateginę peržiūrą buvo užsiminta, kad mes panaudosime medinę ataskaitą e, ir joje esančią medžiagą nu, naujam peržiūros e, procesui, e, rengiant parlamento rezoliuciją dėl rezultatų. Vakar jūs, tai yra visi mes turbūt girdėjome iš Barnienės Ašton, kad jinai yra iš tikrųjų rimtai pasiryžusi įtraukti parlamentą į šį procesą. Na ir šiame skirsnyje e, rezoliucijos projekte mes taip pat pasakome ne tik tai už tai, kad e, specialusis įgalio, specialiai galiotinė, bet taip pat ir e, darbo grupė žmogus teisų klausimais būtų įkurdinta, būtų bazuotųsi Briuselėje, kaip visi elementai, kurie susiję su bendrausinio saugumo bei, bei, bei, bei gynybos politika. Visi elementai turėtų būti sutelkti vienoje vietoje. Na ir čia vėlgi mes pateikėme E, specialių rekomendacijų susijusių su dialogu dėl žmogus teisų. Mes sakome, kad turėtų būti e, e, tam tikri kontaktiniai asmenys žmogus teisų klausimais visose ES delegacijose. Užsienė mes turėtumėm parengti taip pat bendrus šablonus strateginiams dokumentams žmogaus teisų padėties. Tam, kad būtų išlaikytas nuseklumas, mes raginame jog būtų parengtas tam tikras vadovas nevyriausybinėm organizacijom žmogaus teisų klausimais. E, kuris leistų joms prisidėti prie politikos formavimo. Mes taip pat e, e, pabrėžėme, kad komunikate nieko neužsimename apie diskriminaciją ir šį trūkumą reikia išklausyti. Taip pat reikėtų sukurti mechanizmus, kad tais atvejais, kada žmogus teisės yra pažeidinėjamas pačioje Europos Sąjungoje, šias problemas būtų galima greitai spręsti europinėme ligmenyje. Čia mes Paminėjome, pavyzdžiui, darbo grupę e, nagrinėčią pagrindinės žmogaus teisės, e, piliečių teisės ir laisvės, e, per kurios veiklą galima šį tikslą gyventi. Na ir be abejo, akcentuojame Europos parlamento vaidmenį. Kai kas gali įsivaizduoti, kad parlamentas tiesiog nori įgyti daug įtakos ir svorio, tačiau aš formuočiau tai kitaip. Dalis žmogaus teisų apžvalgos žmogus teisų paties e, apžvalgos turėtų akcentuoti ES atskaitomybę, atskaitomybę dėl to, kaip ES e, propaguoja ir gina žmogaus teisės pasaulio mastu. Ir tai iš tikrųjų turėtų būti ES, e, Europos parlamento prerogatyva. Mes, Europos parlamentas, e, galime kur kas geriau užtikrinti, kad šita atskaitomybė viešame sektorijoje būtų užtikrinta. Na ir aš iš tikrųjų asmeniškai esu labai pasišventęs šią temą. Žinau, kad kiti žmogaus teisų komiteto atstovai, mano kolegos taip pat e, yra visokiojobai pasišventę kovai šį šventą reikalą ir e, manau, kad dabar galime pateikti jums dokumentą, e, svarstyti tam, kad užsitikrintume balsavimo metu e, maksimaliai stiprią visų partijų palaikymą. Labai ačiū, ponas Gžik. Labai ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, mūsų darbai dėl, metinės, dėl šio metinio pranešimo yra tarsi e, vėluojantis, nes mes 2012 metais e, baigėme tuos darbus, kurie iš tikrųjų apima 2010 metus, o e, šiais metais dar turėsime pradėti renkti ir kitą ataskaitą 2011 e, metų. Taip pat laukiame, e, kas bus pristatyta komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės komunikate dėl žmogaus teisų. Tikimės e, daug efektyvesnio požiūrio. Šis metinis pranešimas su apima bendrą žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir pono Hobito parengtas metinis pranešimas tikrai yra geras. E, buvo pateikta apie 300 pakeitimų, įskaitant e, tai, kad taip pat sugebėjome parengti ir kompromisus bendradarbiaudami su kolegomis tiesa. E, kai kuriais atvejais buvo pageidauta balsuoti dalimis ir aš manau, kad labai drąsiai galima rekomenduoti, ypač mūsų EPP frakcijos vardu, paremti visus kompromisus, išskyrus galbūt e, kai kuriuos pakeitimus, dėl kurių bus balsuojama dalimis atskirai. Prane Šiame buvo atsižvelgta į sisteminės problemas, apie jas kalbėjo ir pats ponas pranešėjas. Ir aš manau, kad vis dėlto e, daugeliu klausimų pavyko rasti tokį susitarimą, kuris užtikrintų plačią paramą galutiniai šio pranešimo versijai, e, įskaitant aišku ir paramą kompromisams. Mums nepasisekė dėl kai kurių dalykų sutarti, todėl pateiksiu tris žodinius pakeitimus. Vienas labai trumpas, e, susijęs su tam tikru įtraukimu, kur kalbama apie ponios Catherine Ashton e, požiūrį. E, manome, kad pilietinė visuomenė būtų turėtų įsitraukti į Europos demokratijos fondo veiklą. E, taip pat manome, kad labai aiškiai turėtume kompromisuose pabrėžti, kad krikščionių persekiojimo problema pasaulyje uh, tikrai turėtų būti paminėta ir šiame metinėme pranešime. Mes kalbame apie religinių mažumų persekiojimą. Priimame rezoliucijas dėl Nigerijos, pavyzdžiui, o tame tekste yra e, minima tai, ką mes norėtume perkelti į savo kompromisą. Taip pat Mums atrodo labai svarbu sudėti kai kurios akcentus, nes arabų pavasaris ir tai, kas vyksta po e, šio pavasario, tai, kad yra tai, kas vyksta koptų mažumoje, tai, kas vyksta Egipto visuomenės tarpe. Visi tie įvykiai leidžia mums suformuluoti savo lūkesčius tų religinių mažumų atžvilgių. Vyko gan platus e, debatai dėl paskutinio mirties bausmės įvykdymo Baltarusijoje. Visi mirties bausmė neturėtų būti daroma, atliekama. Mirties bausmė turėtų būti uždrausta visur. Tačiau Europos Sąjung, atsiprašau, Europoje vis dar yra šalių, kuriuose mirties bausmė yra galima. Turėtume kalbėti apie būtiniausius aukų, kurioms yra atliekama mirties bausmė šeimų teisų standartus. Turime kalbėti apie tai, kad tos šeimos, šeimos nariai turėtų turėti teisę palaidoti savo artimąjį. Mes taip pat pateiksime pakeitimą žodinį pakeitimą, kad kurio būtų įtvirtinami būtiniausi standartai šių žmogaus teisų srityje. Tuo ir baigsiu, ponia pirmininkė. Šešios minutės buvo jūsų dispozicijoje. Dabar ponas Donskis. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad galima pasakyti kai ką gražaus. Aš buvau šešėlinis pranešėjas, e, esu žmogaus teisų pakomitečio narys ir tikrai buvo malonu bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Pranešimas yra aiškus, e, e, įtraukus, geros pusiausvyros jame E, sutaikomi labai politinių požiūrių jautrus klausimai. Turbūt niekam nepaslaptis, kad e, interpretuojant įvairius jautrius klausimus žmogaus teisų srityje, kartais labai sudėtingai pasirinkti visus tenkinančią formuluotę. Tačiau šio pranešimo vertybė ir stiprybė yra tai, kaip jis e, buvo parengtas. Kažkaip pavyko uh, atsižvelgti maksimaliai į visų pageidavimus. Manau, kad šis pranešimas siunčia labai aiškę žinę, kad žmogaus teisės tampa svarbia politinio diskurso ES dalimi. Tuo pačiu manau, kad žmogaus teisų diskursas tampa unikalia demokratijos dėgymo sistema. Aš kalbu apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Taip pat tai, kas tampa įspėjimu autoritariniams režimams. Aš vėl ir vėl grįšiu prie minties, kad nepriklausomai nuo to, kokia demokratinė ar progresyvi šalis bus, ji negali paminti žmogaus teisų, negerbti žmogaus orumo, todėl kad žmogaus teisės, žmogaus orumas nėra valstybės nuosavybė. Ir šis dokumentas yra labai galingas šios pozicijos priminimas. Pone pirmininkė, aš tikiu, kad Europos parlamentui šios vertybės vertybės yra labai svarbios. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad buvo malonu prisidėti rengiant šį pranešimą. Tikrai pasiekėme e, daugiausia, ką galėjome pasiekti rengdami šį pranešimą. Tiesa, e, niekada vienas pranešimas negebės apimti to plataus problemų spektro. Tačiau vykę debatai buvo naudingi, manau, kad šiuo e, pranešimu galime pasitikėti ir šis pranešimas pasirodo pačiu laiku. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti E, kolegai Richardui ir šešėliniams pranešėjams už tikrai fantastišką jų indėlį. Ir kaip buvo kalbėta, e, dėl to šis pranešimas yra aiškus, tinkamai subalansuotas ir kandus, e, todėl kad Jame labai aiškiai pabrėžiame, kad mums reikalinga ta sidabrinė gyja, apie kurią kalbėjo ponia Ešta. Ne dėl to, kad tas pranešimas būtų malonesnis, tačiau dėl to, kad ta gyja būtų įausta į visus ES politikos, me, politikos metmenis - prekyba, vystimasis, kitos rytis. Manau, kad turime tai akcentuoti. Pateikėme keletą e, pakeitimų, mane džiugina nuveiktas e, darbas. E, tikrai džiaugiuosi Richardo Havito pranešėjo darbu. Deleguotojų teisės aktų klausimas yra labai svarbus elementas. O demokratijos fondas, manau, kad labai svarbu, kad pabrėžtume e, Europos parlamento priežiūros funkciją. Tiesa, tas fondas neturėtų tapti biurokratinę priemonę. E, taip pat tai neturėtų išsemti jau turimų resursų demokratijai dėkti, tai yra kaip priedas. Uh, O žmogaus teisų ir demokratijos priemonė turi išlikti, reikia užtikrinti, kad rinkimų procesai, kuriuos stebime, pasitarnautų geresnės demokratijos kūrimui, e, teisiniais principais paremtos valstybės kūrimui, o ne autokratų e, interesams. Taip pat labai e, tinkamai kalbama apie, žmogu, apie moters teisės, vaikų teisės, taip pat pabrėžiama tai, kas jau nuveikta e, vaiko teisų vietos gyventojų mažumų teisų apsaugos rytyje. Ir aišku, labai svarbi strateginė peržiūra, kaip veikia žmogaus teisų e, aparatas ir kaip dirba AIVT svarbus pasiūlymai yra pateikti šioje srityje. Aš tikiuosi, kad šis darbas taps pagrindu mūsų ateities darbams. Kaip kolega Donsijas kalbėjo, tai yra neišsimami resursai, tačiau dabar turime labai gerą darbinį dokumentą ateičiai. Ir apžvelgianti situaciją 2010 metais. Ačiū. Quick, uh, Trumpai pirmininkė. EKR frakcija palaiko pono Havito parengtą pranešimą daugelį metų, dirbu su Richardu žmogaus teisų klausimais. Mes nepalaikysime visų kompromisinių pakeitimų. Pavyzdžiui, pirmojo kompromiso antrai pastraipai, kur um, smerkiamos kai kurios ES valstybės narės. Susilaikysime balsuojant dėl 11 kompromiso, nes jis yra pernelyg detalus tokioje opioje srityje kaip užsienio politika. Čia tarsi metamas iššūkis valstybėms ir tarybai. Dėl 23 kompromiso teiksime pakeitimą žodžiu, kad palaikytume APP e šešėlinio pranešėjo pristatytą poziciją ir kad užtikrintumėme e, seniai vidurio rytuose gyvenančių krikščionių bendruomenių, tokių kaip koptų apsauga, kur, kur, kuriems iškilo pavojus, jeigu salafistai e, perims Egipto kontrolę. Dėl 18 kompromiso, kur kalbama apie mirties bausmę, 31 kur kalbama apie abortą Mano frakcija tradiciškai laisvai balsuoja šiais klausimais. Mes neformuluojame oficialios pozicijos ir visi balsuos, kaip laikys esant tinkama. Taigi tokia mūsų frakcijos pozicija. Ačiū. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, să-l felicit pe domnul. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Haugitą, parengus tokį pranešimą. Esu nuomonės autorius Deve komitete ir norėčiau kreiptis į poną Havitą ir kitus kolegas dirbančius šiame komitete, prašydamas išnagrinėti tekste, kurį patirtume mūsų komitete išdėstytus pasiūlymus šiam pranešimui, objektyviai vertinant šie pasiūlymai atitinka Lisabonos sutartį. E, vykdyti nuoseklę užsienio reikalų politiką. Naujas bendra strategija dėl e, žmogaus teisų yra sveikintina, nes tai užtikrintų integruotą žmogaus teisų politiką, kurie apimtų įvairias politikos rytis. Dar reikia daug nuveikti, kad ši strategija taptų prioritetinė. Ir noriu aptarti kai kuriuos konkrečius aspektus. E, Visų pirma, parama iš biudžeto turėtų būti siejama su žmogaus teisėmis ir valdysenos padėtimi šalies, šalyje gavėjoje. Turime e, taikyti tam tikrus kriterijus, skiriant paramą iš biudžeto. Kitas aktualus aspektas, ypač krizės laikotarpiu, yra štai, kas būtina sustiprinti finansavimą iš paramos mechanizmų, nes tai yra konkrečios priemonės plėtoti demokratiją ir žmogaus teisės, kurias turi ES. Taip pat svarbu būtų paprašyti komisijos ir EIVT, kad šios pasidomėtų, kaip galėtumėme užtikrinti dialogo su trečiosiamis šalimis testinumą žmogaus teisų klausimais. Ačiū. So. Serė, prašau. Ačiū, Elmarai. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Richardą Howitą, parengus šį pranešimą ir norėčiau pakomentuoti keletą platesnių klausimų, kuriuos jis aptarė bendrosiuose pastabose. Man atrodo, kad nuoseklumas bus aktualiausias šios politikos aspektas, kaip šitas ir kalbėjo. Ir žmogaus teisėsi, ir tai, tame, kaip mes sprendžiame šios klausimus. Neseniai e, rengiau pranešimą apie sankcijas ir kaip sankcijas galėtų panaudoti taryba, e, spręsdama žmogaus teisų klausimus. Man atrodo, kad mes atrodysime patikimai tik tuo atveju, jeigu mes jas taikysime nuosekliai. Ar, nesvarbu, ar bandydami parodyti draugišką elgesį užsienio valstybėms ar ne. Kalbėdami apie vidurio rytus negalime paprasčiausiai kalbėti apie žmogaus teisų pažeidinėjimus tokiose valstybėse kaip Sirija ar netgi Egiptas ir nieko nepasakyti, pavyzdžiui, apie Saudo Arabiją. Man atrodo, kad tai yra viena iš tų sričių, kurioje daug galėtumėme pasimokyti iš amerikiečių. Pavyzdžiui, Prisiminkime Sergejaus Magnitskio įstatymo viršenybės e, projekto, kuris yra svarstamas dabar kongrese ir kaip bandoma konkretų žmogaus teisų pažeidimą nagrinėti tokį, koks jis, koks jis yra. Tai galėtų tapti vienu iš kriterijų, kuriant politinius planus ES. Ir, kaip jūs minėjote, mūsų prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos yra labai svarbus dalykas. Ir aš kaip ir jūs apgalėstauju dėl įvairiausių spalvų režimų Junktinėje karalystėje ir Prancūzijoje nenoro spręsti šio klausimo imtis jo. Reikia kažkaip tai spręsti dėl ypatingojo žmogaus teisų galiotinio paskirimo. Tai svarbus žingsnis ne tik tose sitise, apie kurias vakar kalbėjome su baronienė Ashton, kalbant konkrečiai, ką tas asmuo darys. E, užsienyje. Bet taip pat turime kalbėti ir apie tos mens darbą EIVT ir visose komisijos tarnybose, pavyzdžiui, žmogaus teisų mokyme, žmogaus teisų integravimo į visus politikos sritis klausimų, taip pat ES gebėjimų veiksmingai imtis šių klausimų didinime. Aš tikiuosi, kad tuo ypatingoju įgaliotiniu pasinaudosime ir numatant jam jai užduoti daryti daugiau spaudimo uh, jungtinėms valstijoms, kad šios prisijungtų prie tarptautinio baudžiamojo teismo, kad ratifikuotų e, jo protokolus, nes dabar būtent dėl šios padėties tas, veiks, tas teismas ne, nedirba taip veiksmingai, kaip galėtų ir nesusilaukia reikalingo palaikymo. Ginklų eksportas, kaip e, pranešėjas akcentuoja, yra labai svarbus aspektas ir aš visiškai pritariu jo pareiškimu, kad reikia tolesnio dėmesio tam, kaip ES lygmenių įgyvendinama 2008 bendra pozicija. Tai bus labai svarbu, nes daugelį žmogaus teisų pažeidimų galima įvykdyti tik turint ginklus, kuriuos tiekia kai kurios mūsų valstybės narės visam pasauliui. Taip pat sekant pranešėjo pasiūlymų pasuti, išreikšti paramą ypatingai įgaliotiniai trijose veiksmų, kolektyvinių veiksmų sritise, mes leistume ES vykdant savo politiką sutelkti konkretų dėmesį į tas sritis, kur, kur, kurios mums sukelia ypač didelį susirūpinimą. Ir ateityje visą tai reikėtų atnaujinti, šias stonės reikėtų atnaujinti, atsižvelgiant į pokyčius pasaulyje. Galiausiai norėčiau pasveikinti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus ir e, išreikšti mūsų paramą šiam pranešimui. On... Noriu trumpai pakomentuoti AKR frakcijos vardu. Saras Grehamas atkreipė mano dėmesį dar vieną dalyką. E, ketvirtą punktą. E, kuriame gana neįprastai, galbūt netgi ironiškai, atšvelgiant į tai, kad e, autorius irgi yra iš Junktinės karalystės, kritikuojamos dvi valstybės - Prancūzija ir Junktinė karalystė dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Turiu pasakyti, kad mes pateikėme pakeitimų išbraukti šią teksto dalį. Nau, kad Sero Gremo partija ir mano partija mūsų šalyje yra koalicijoje mes, konservatoriai, iš principo esame prieš šį prisijungimą. Žinau, kad tai yra prievalė numatyta sutartimi dabar, sutartimi, kuriai mano partija priešinosi. Aš, mes manome, kad tai sukels sumaišti, dubliavimąsi, konkuravimą tarp skirtingų jurisdikcijos sistemų, Europos teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo. Ir Davidas Cameronas neseniai atšvelgiant į tai, kad Junktinėje karalystė pirmininkauja Europos taryboje, yra mm, nusiteikęs teikti pasiūlymas dėl e, teismo reformos. Manome, kad teismo primami sprendimai turėtų atsižvelgti į valstybių narių parlamentų teisėtas galės. E, Ir, mm, Richardai, žodis obstruction mums ypač kelia daug abejonių, nes tai kalbama, ten kalbama apie mūsų šalį. This, we... Puikus komitetas, nes čia mes galime ne, nesutarti vienas su kitu, vis dėlto suprasdami vienas kitą. Uh, Aš nenorėčiau dar komentuoti, ar neišsiaiškęs, ar yra EIVT atstovų čia. Norėčiau, kad išorės veiksmų tarnybos atstovų būtų čia, kad turėčiau galimybę, kad jie išgirstų mano pastabas. Ar yra kas nors iš tos tarnybos? Ne? Ne? Ar, ar taip ar ne? Sakykit, ar, ar yra ar ne? Taigi aš atsakysiu į išsakytus komentarus. Ponui Gžibui dėl tvarkaraščio. Aš sutinku su juo. Labai gaila, kad tarp, terminai taip buvo pakeisti, tačiau tai ne nuo manęs priklauso ir aš apgailestauju, kad iškilo sunkumų. Bet aš tikiuosi, kad mes, mums pavyko viską išspręsti. Ir aš noriu asmeniškai padėkoti ponui Žibui, padėkoti jums už tai, kokia dvasia jūs dirbote nagrinėjant šį pranešimą. Jūs tikriausiai nustepsite, kad aš labai palaikiau jūsų frakcijos pakeitimus, bet dariau tai sąmoningai, kad, kad parodyčiau, jog tikrai gerbiu jūsų frakcijos indėlį į šį procesą. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Dėl Jūsų trijų žodinių pakeitimo, aš kaip Jums sakiau, privačiai aš palaikau jūsų siūlymus dėl mirties bausmės įvykdytos Baltarusijoje ir išvadas, kurias padarome. Aš parašiau jūsų parengti, pasiūlyti formuluotės, aš jas palaikau, manau, kad jūs tinkamai aktualizuojate reikalingus klausimus, aš, aš jūs palaikau. Kitas jūsų žodinis pakeitimas dėl Europos demokratijos fondo šiek tiek pakartoja ankstesnį tekstą, bet aš suprantu, kad tai aktualu jūsų frakcijai. Ji tas fondas jau įkurtas ir, man atrodo, mes turime surasti, kaip e, tai, tai išaiškinti, konstatuoti, kad jis buvo kuriamas. Ir tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamas formuluotės. E, vienas dalykas, dėl kurio iškyla sunkumų, ir jūs tikriausiai suprantate, kodėl čia iškyla sunkumų, ir aš suprantu savo ruoštų ir tai, kad jūsų frakcijai tai yra svarbu. Uh, formuluoti dėl krikščionių persekiojimo 25-ame kompromise, atsižvelgiant 23-24 kompromisus, ten pagal juos įtraukiamos naujos pastraipos į tekstą. Aš laukiu labai daug pakeitimų dėl religijos laisvės ir tikiuosi, kad man pavyko atsižvelgti, atspindėti visus tuos pakeitimus, kiek tai įmanoma. Aš sutinku, kad jūsų frakcija siekia svarbaus tikslo ir aš prisimenu pono Tenoko žodžius dėl konkrečių nuorodų į krikščionių persekiojimą. Aš nieko neturiu prieš, aš pats, aš pats esu krikščionis ir aš besalgiškai priešinuosi krikščionių persekiojimui, tačiau šiame tekste, kurį rengia Europos parlamentas savo frakcijos vardu, taip pat, manau, siekdamas geriausių parlamento interesų, uh, noriu kalbėti apie visų religinių mažumų persekiojimą, o ne vienos atskiros mažumos persekiojimą. Jūs, galbūt mes bus galima surasti konsensusą, pavyzdžiui, kaip ir kuomet mums pavyko rasti kompromisą dėl Nigerijos, aš prisimenu tai, uh, noriu prisiminti sausio mėnesio, praėjusiu metu sausio mėnesio rezoliuciją dėl religijos laisvės. Ten buvo kalbama apie e, religinių mažumų persekiojimą, bet nenorėčiau vardinti sąrašo visų religinių mažumų. Aš suprašau, kad taip yra, bet aš su, su visa pagarba jums negaliu palaikyti jūsų pateikto pakeitimo dėl ką tik paaiškintų priežasčių. Ir aš su, Prisimenu pono Donskio pastabas, kuris dėrėjosi Alde frakcijos vardu ir prisimenu jo frakcijos požiūrį. Ir mes kol kas šiuo klausimu konsensuso nesame pasiekę, bet esu pasirengęs draugės su jumis ir jūsų frakcija jo ieškoti, bet norėčiau pasiūlyti jums ir mūsų sekretoriatui prisiminti praėjusiu metu sausio mėnesio rezoliuciją ir pabandyti rasti kažkokią priimtiną formuluotę, kurią galėtų pritarti šio komiteto dauguma. Ponui Donskiui, poniai Anai, mano kolegams ir draugams noriu padėkoti už jūsų mintis. Mm, atsakymo jūsų pasisakymas nereikalauja. Ypač noriu padėkoti ponui Donskiui, kuris buvo puikus šešėlinis pranešėjas. Su juo buvo lengva dirbti. Ponui Tenokui, mano kolegai ir draugui. Iš tikrųjų ironiška Jis nori išbraukti mano tekste esančią nuorodą į laikinąjį komitetą, kuris tyrė grobimus, nežiūrint tai, kad mano partija tuo metu buvo vyriausybėje, o jo pra, partija buvo opozicija, kuomet tai vyko. Aš tikriausiai būsiu antibritiškas, sakydamas, kad Brit, Didžioji Britanija yra viena iš valstybių, kuri priešinas e- es prisijungimui prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Na, galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės gerais e, darbiniais santykiais, kai kada nesutarėme. Šiuo klausimu nesutarėme, aš nuosekliai laikausi nuoseklios pozicijos žmogaus teisų klausimų ir uh, netikiu šalies interesams prioriteto žmogaus teisų atžvilgių. Ir aš tikiuosi, kad tai ir tinkamiau nušviestų ir Didžiąją Britaniją. Dėl laisvo balsavimo jo frakcija, aš tai suprantu. Aš tikiuosi, kad dauguma jo frakcijos ir komiteto narių pritars 21 ir 29 pakeitimams. 18 ir 21 pakeitimams. Aš Suprantu e, pasisakymą dėl aborto, mes, aš noriu, kad tai būtų įrašyta protokola, ten kalbama apie moterų teisę, kalbama ir apie reprodukcinę sveikatą, tai daug plačiau nei vieną abortą. Aš, aš žinau, kad jūs suvokiate, bet aš noriu, kad tai atsispindėtų posėdžio protokole ir aš tikiuosi, kad daugiau jo frakcijos narių palaikys šį, šį punktą. Ponai Predai, kuris išėjo, man, jis man pateikė detaliausią kada nors Deve komiteto parengtą nuomonę, pabandžiau viskas sutraukti į 30 kompromisą. Trumpai atsakysiu grėjamai. Ačiū už viską, už pasisakymą. Jo rezoliucija dėl sankcijų buvo parengta ir pateikta po to, kai aš pradėjau savo darbą šio pranešimo rengimą. Ir noriu pasiklausti sekretoriato, ar galima tikti pakeitimą žodžiu, kad būtų nuoroda į tą rezoliuciją, tai sustiprintų šį pranešimą ir aš pritariu jūsų mintims ir šiandien, ir, ir tame pranešime išdystiems pasiūlymams. Tikiuosi, kad turėsime galimybę dirbti drauge ir kad sankcijos taps realybė ir aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į mano pasiūlymą taikyti laipsnišką požiūrį, nes dabar atrodo pasirinkimas yra arba viskas arba nieko. O mes norėtume būtent tokio, tokios galimybės. Galiausiai dėl to ypatingojo galiotinio vaidmens viduje, tai yra opus delikatus klausimas, reikėtų panagrinėti. Tai dėl tartutinio baudžiamo teismo aš visiškai sutinku su e, mintimi dėl jungtinių valstybių, bet dar galite, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kelios ES valstybės narės neturi E, e, pagrindų sutarčių ir nacionalinių gyvenimo planų su Tarptautiniu baudžiamoju teismu ir mes kaip ES šiuo metu nesame įtraukę e, šio tribunolo sutarties į tą sar, sar, sutarčių sąrašą, kuriuos būtina ratifikuoti norint pre, donuotis prekybos privilegijų sistema. Taigi turime, kalbant apie šį teismą, kalbėti ne tik apie užjūrį, bet ir apie Europą. Aš tikiuosi, kad atkreipsite tai dėmesį ir priimsite tai dominačių. Aštuntasis punktas. Pone Valdėlė. Labai ačiū. Numušiu. Mėly kolegos, makrofinansinės pagalbos priemonė arba MFI yra e, pagalbos priemonė skirta valstybėm, kurios turi trumpalaikį mokėjimo sunkumų. Ar šitą priemonę buvo numatyti tiek konkrečiam sąrašui šalių, kurios yra valstybės kandidatės, arba gali netrukus tapti kandidatėms, taip pat naujosios kaiminysės valstybėm. Iš viso 23 šalis pasinaudojo makrofinansinę paramą kalbame apie 7,2 milijardus eurų e, paskolų ar e, dotacijų formą. E, finansavimas būdavo paprastai parenkamas individualiai ir rengiamas teisėkuros priemonėmis. Ir tai užtrukdavo labai ilgai. Dėl to mes laukiam nemažai kritikos, kadangi dažniausiai, būtent tada, kada pinigų skubiausiai labiausiai reikėdavo, mes jų negalėdavome pasiūlyti. Taigi parlamentas ragina uh, E, sukurti veiksmingesnę procedūrą, tačiau kol kas e, komisija nepateikė jokių pasiūlymų dėl e, naujų nuostatų teikiant pagalbą trečiosioms šalims. Dokumentas iš principo yra neblogai parengtas, tačiau aš pateikiu keletą pakeitimų pasiūlymų. Visų pirma, dėl valstybių, kurios galėtų gauti tokią pagalbą. Čia kalbama buvo apie kandidatės, potencialias kandidatės ir kaimynės valstybės. Uh, Mm, siūlyčiau išbraukti strategiškai svarbės trečiasias valstybės, kadangi tai nebuvo pakankamai aiškiai apibriešta ir galėtų iš principo vėliau būti taikoma vos ne bet kuriai pasaulio valstybei. Tokiu būdu e, e, MFS e, priemonė galėtų būti mažiau efektyvi, ypatingai turint omeny, kad tai yra palyginti nedidelis uh, finansavimo mechanizmas lyginant su kitomis finansavimo programomis, kurias turi ES. Uh, e, kitas dalykas uh, yra teisėkuros procesas. Aš palaikiau komisijos pasiūlymą pakeisti esamą sistemą komitologijos procedūrą, kadangi pagal kurią komisijos pasiūlymas būtų teikiamas valstybių narių atstovų e, svarstymui ir kaip vykdomasis aktas jisai būtų tvirtinamas paprasta balsų dauguma. E, Šitą procedūrą be abejo šiuo atveju paliktų parlamentą nuo šalia, tačiau tai būtų vienintelis būdas leidžiantis gana sparčiai priimti sprendimus. Aš manau, kad jeigu mes e, užtikrinsime, jog fondų paskirstimai būtų taikomi aiškus kriterijai, tai neigiamų pasiekmių neiškils. Mažo to reikėtų pažymėti, kad kai kuriais atvejais e, gali prireikti išimčių. Ir aš dėl to pasiūliau, kad e, tikrai išskirtiniais atvejais, kada e, yra pateikiamas e, visas būtinas pagrindimas, trečioji šalis gali būti taip pat e, pripažinta tinkama gauti paramą, tačiau šiuo atveju tada jau e, deleguota akto procedūra būtų keičiama taip pat e, kitus sudėtingesnių procesų, kur dalyvautų ir parlamentas ir kuris turėtų veto teisę. E, trečias dalykas, aš sukonkretinau išorinių veiksmų tarnybos vaidmenį, būtent per konsultacijas ir sprendimus, tarkim, dėl fondų išaldymo. Ir reikėtų taip pat E, užtikrinti reguliarią apžvalgą, kur dalyvautų lygiamis teisėmis tiek, e, tiek parlamentas. Na ir išorinių veiksmų tarnyba e, be abejo turėtų čia dalyvauti, kadangi tai yra užsienio politikos instrumentas, tačiau reikia taip pat atsižvelgti ir į demokratijos bei kitus kriterijus. Ir kalbant apie visą tai, procedūra buvo šiek tiek neiški tam tikras straipsniai dėl procedūros, dėl fondų išmokėjimo ir panašiai, nekalba apie šios kriterijus. E, galų gale komisijos pasiūlymų pakeitimai bendrų nuostatų MFA e, pakeitimai turėtų nustoti galioti 2013 metų pabaigoje, sausio, gruodžio 31, tačiau tai būtų nelogiška, kadangi greičiausiai juos tik patvirtinsime šių metų antroje pusėje. Tikrai būtų daug veiksmingiau, jeigu šie pakeitimai reglamente būtų taikomi per visą e, atėjančios finansinės struktūros laikotarpį. E, galbūt e, be abejo laiksnų laiko peržiūrint visą tai ir mm, čia dalyvautų tiek komisija, tiek taryba, tiek, tiek parlamentas ir prireikus e, reglamentą būtų galima koreguoti. Taigi, teikiu Jums šį nuomės projektą ir kaip visada esu atvira visokiausiams pasiūlymams bei Jūsų nuomonėms ir komentarams. Ačiū. Panegomis. Noriu padėkoti kolegijai Vaiderė už paaiškinimus, už nuveiktą darbą. Aš tiesiog manau, kad reikėtų atkreipti parlamentarų vaidmenį į šį reglamentą. Kadangi mūsų komiteto nuomonė galėtų būti šiek tiek svaresnė, tai vis dėlto yra sritis, kur pasiekmes gana ženklios ir mane šiek tiek neramina. Čia naudojamas kriterijus, kad šalis turi būti politiškai, geografiškai ir ekonomiškai artimos Europos Sąjungai. Ką visą tai reiškia praktikoje? Aš manau, kad mes turėtume daugiau kalbėti apie principus, kuriais reiktų vadovautis, kuriais ES turėtų vadovautis teikdama makroekonominę finansinę pagalbą e, galimiems partneriams. Būtent reikėtų kalbėti apie pagrindinius principus, tokius kaip teisinės valstybės e, buvimas, e, kova su korupcija, žmogus teisų laikymas ir panašiai. Bet taip pat ir užimtumas, socialinis teisingumas, e, įveikiant mokėjimų balanso krizę. Beje, mes matome, kad ir savo pačių namuose mes sudarėmės tokiams problemams. E, šis kriterijus nėra tinkamai parengtas. Tačiau mm, galiu pasakyti, kad dabar dokumentą peržvelgiau pirmą sykį, taigi e, galbūt e, mano mintis šiek tiek skubotos, aš pažadu įsigilinti labiau ir susisiekti su pranešiai. E, taip pat e, galbūt skirti mūsų kolegų dėmesį į kai kurias iškilusias problemas, kadangi e, klausimas yra iš tikrųjų rimtesnis negu kažkoks tai vienkartinis sprendimas, vienkartinis gadinė nuomonė. Ir kadangi procesas uh, turėtų būti paspartinamas, galbūt ir galima be abejo perduoti viską į komisijos rankas, tačiau manau, kad reikėtų išlaikyti kažkokią tai parlamento dalyvavimo galimybę. Manau vėlgi, kad tai yra svarbu ir tikiuosi, kad iki po pabaigos dar liks mums laiko e, pateikti pakeitimus. Čia yra tas rytis, kur, mano įstikinimu, komitetas tikrai turėtų padirbėti, o ne tiesiog oficialiai tai patenkintas. Kalbame ne apie techninius dalykus, kalbame apie politinius dalykus. Ačiū. Ponas Mavronikolas. Ačiū tai pirmininkė. Norėčiau pridurti vieną dalyką. Kai analizuojame biudžetų padėtį, matome, kad Kai kur tikrai būna pinigų, kuriuos galima greitai, efektyviai, veiksmingai panaudoti. Tam reikia tiesiog daugiau skaidrumo ir sprendimų priimimo procesas taip pat neturėtų būti per daug e, e lėtas ir neturėtų sukelti kažkokių tai gaišačių. Jeigu mes kalbame apie finansinį, finansinę pagalbą, e, kriterijai, kurie e, čia išdėsti yra labai svarbus, kaip Anagomis pasakė, iš tikrųjų reikėtų pasakyti be abejo už e, ekonominį pagalbą trečiosioms šalims, tačiau vis dėlto turėtų būti kažkokie tai apribojimai, pavyzdžiui, tai turi būti valstybės kandidatės ar potencialios valstybės kandidatės, e, jeigu norime jiems teikti paramą. E, finansinė pagalba turėtų nešti naudos ir mums, palengvinti mūsų judinę patį tais atvejais, kai valstybė išgyventam tikrą krizę ir jai reikia finansinės pagalbos. Nemanau, kad turėtumėm e, kurti kokias nors kliūtis. Taip pat, jeigu kalbam apie išorės veiksmų tarnybą, jie taip pat turėtų aktyviau ir konstruktyviau dalyvauti, priimant sprendimus, kalbame apie finansinį indėlį. Ir e, kiekvienoje iš valstybių turime savo atstovybių turime misijas, ambasadas ar panašias institucijas, kaip sakant, turime ten savų akių ir ausų. Ir turėtumėm šios kanalus panaudoti, renkant informaciją tokiu būdu. E, mes užtikrinsime, kad pinigai, kuriuos skiriame, būtų panaudoti kaip galima veiksmingiau. Ačiū. Thank you, Mr. President. Uh, dear colleagues, uh... Panas Kazak. E, ačiū. E, Pirminkė, noriu pasveikinti ponios Vaidrės e, nuomonės projektą. Pritarčiau daugumai rekomendacijų. Aš esu tarpinis pranešėjas e, šio klausimu ir neseniai esu pats paskelbęs pranešimą, kuriame daugias idėjų spindėjo. E, kalbant apie FET komitetą, labai svarbu, kad išorinė pagalba vadovautų Lisabonos sutarties principais ir užtikrintų uh, ES užsienio politikos e, tikslų suderinamumą su kitais tikslais, tokiais kaip žmogaus teisų gynimas ir panašiai. Mes e, turime pasirūpinti, kad e, pagrindiniai kriterijai kuriais vadovavimas teikiant tokią paramą, turėtų konstatuoti, jog e, naudos gavėjas turi e, laikytis demokratinių vertybių. Aš galiu tikrai pritarti pas Vaider e, nuomonė, jog e, išorės veiksmų tarnyba turėtų aktyviau veikti įvertindama e, kiekvienos valstybės e, tinkamumą gauti tokiai pagalbai ir, e, aišku, turėtų spausti tokias valstybės per įvairius dokumentus, taip pat per savitarpį supratimą referendumą, e, e rangindama laikytis e, žmogaus teisų ir kitų vertybių, kuriomis vadovaujasi Europos Sąjunga. Ir aš ketinu pateikti šią progą tinkamą e, pakeitimą. Um, Toliau e, dėl pačios formas, e, žinau, kad ponia Vaiderė siūlė naudoti deleguoto akto mechanizmą, e, teikiant pagalbą valstybėms, kurios politiškai, geografiškai ir ekonomiškai yra artimos um, ES. Iš esmės čia kalbama apie Vidinės Azijos šalis ir mano pranešime iš tikrųjų uh, buvo taip pat minėta, tačiau aš manau, kad mes turėtumėm tiesiog ir įvardinti šias respublikas, šias šalis kaip trečią valstybių kategoriją. Labai svarbu būtų vis dėlto nepanakinti Europos e, parlamento prerogatyvas. Komisija siūlo, kad atskirais atvejais e, galima būtų taikyti tiesiog vykdomosius aktus tam, kad procesas būtų paspartintas, kad sprendimai būtų priimami greičiau, tačiau aš įsitikinęs, kad tai neprimtinai. Ypatingai turint omeny, kad e, dabar Europos parlamentas kiekvienam atveju turi galę spręsti. Taigi aš manau, kad mūsų e, naujų įgaliojimų kontekste, tų įgaliojimų, kas mums suteikė e, Lisabonų sutartis, e, mes neturėtume atsakyti mums teiktų galių. Parlamentas, aš manau, kad vis dėlto galėtų peržiūrėti, kontroliuoti šitą procesą, tik tai galbūt atlikti tai kiek greičiau ir efektyviau, kaip norėjo to daugelis suinteresuotų šalių. Bet šiaip jau dėkuoju poniai Vaiderė už jos įnašą. Labai ačiū kolega. Iki kovo 29 dienos galite teikti pakeitimus. Balandžio 24 dieną vyks balsavimas komitete. Mes labai vėluojame 30 sekundžių. Ačiū už labai vertingas pastabas. Jos atitinka ir mano mintį, kaip pagreitinti perspek... visą procedūrą, kaip padaryti, kad ji būtų veiksminga. Mes iš ties turime nuspręsti, ar parlamentas turi dalyvauti kiekvieno atveju, ar kaip Gomeš kalbėjo, reikėtų parengti gerus kriterijus, kurie leistų, kad procedūra taptų daug greitesnė ir ją reguliuotų komisija. Kaip pradžioje kalbėjau, EIVT vaidmuo čia e, yra svarbus, todėl kad ši institucija e, turi visą informaciją, kas vyksta šalyse. Tuo pačiu Aš norėčiau pabrėžti, kad ši priemonė, lyginant su kitomis, yra labai nedidelės apimties. Iš ties ją siekiama panaikinti kai kuriuos mokėjimų disbalansus. Laukiu jūsų pakeitimų. Ačiū. Penkias minutės jau mūsų laukia už durų Somalio užsienio reikalų ministras. Kita vertus, ponia Makovei turi pristatyti savo e, pranešimą apie vizitą, o po to galėsime gal vėliau aptarti. Taigi, dvi minutės jums. Ačiū. Lapkričio mėnesio Lapkričio mėnesio vykus, vykusios delegacijos pranešimas yra jums pateiktas. Kovo 16 dieną buvo išrinktas prezidentas, jis prieš tai buvo teisėjas ir prieš tai dar buvo Moldovos teismų tarybos pirmininkas. Jam pasisekė iš komunistų dar gauti tris papildomus balsus. Komunistų e, partija kartu su socialistų partija balsavo už Europos integracijos alijanso kandidatą. E, dėl padniestrės, e, kokia ten situacija? Nuo praėjusių metų e, gruodžio išrinktas naujas prezidentas, ponas Mit nebėra savo pareigose ir Vilniuje e, vyko e, pirmas dėrybų raundas. Vyksta pirmieji susitikimai, nepaisant to, kad tarp Filat ir taip vadinamosios Padniestrės prezidento mm, dar nėra sutarimo. E, taip pat sulaukime žinių apie e, asmenų sulaikymą Padniestrėje. Ačiū. Aš tikiu, kad e, prezident naujai išrinktas prezidentas sugebės prisidėti prie didesnio stabilumo regione. Ačiū. Kolleginnen und Kollegen. Kolegės ir kolegos, noriu pasveikinti atvykusi į Somalio užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministrą poną Mohamedą Omarą. Somalis glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga, kovodamas prieš piratavimą, pakomitetis jau vakar e, nagrinėjo šį klausimą, o dabar džiaugčiausi, jei jūs galėtumėte e, pristatyti situaciją e, Somalija, kokia yra ekonominė ir politinė padėtis, koks yra jūsų planas dėl saugumo ir stabilumo, e, kaip vertinate ES misijos e, įsitraukimo galimybę. Džiaugiuosi, kad e, jūs dalyvausite ir Londono konferencijoje skirtai Somalio ateities klausimams. Jūs 12 metų gyvenote Niderlanduose, tada 11 metų Jungtinėje karalystėje, kur apsigynėte savo daktaro laipsnį e, politinių mokslų Birmingemo universitete e, srityje. Dabar, ponia ministra, žodis jums. Labai ačiū. Pone pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū už suteiktą galimybę keistis nuomonėmis apie mano šalį. Mano e, šalies ryšiai su Europa yra glaudus, e, šis stiprus ryšys su Europos Sąjunga e, yra vertinamas. Mūsų dabartinės sienos yra XIX amžiaus kolonijinių karų pasiekmė. Mes buvome Otmanų imperijos dalimi nuo 1907 metų, o 60 metais prisijungėme prie Somalio. Tačiau ši sąjunga nebuvo sėkminga. Ir pagaliau e, vyko karai ir ypač e, sostin, sostinėje mūsų žmonės daug kentėjo. Susikūrė Somalio nacionalinis judėjimas 1991 e, metais. E, šis judėjimas siekė tam tikrų siekių, panašu, kad jis buvo sėkmingas, tačiau siekiame politinio susitarimo. Nuo 1991 metų iki dabar iškilo poreikis sukurti taikų sambuvį. Prasidėjo e, sutaikymo procesai vietos lygmeniu. E, tiesa, vyriausybėms nepasisekė išspręsti svarbių klausimų, tokių kaip terorizmas, piratavimas ir e, badas. Europos Sąjungos dėmesys Somalio problemams buvo nesėkmingas. E, buvo e, pritrauktos Amison, pritraukti Amison e, būriai, JAV taip pat teikė pagalbą. Mes patys tengiamės sustiprinti savo sienų apsaugą tiek sausumos, tiek jūrų, e, bandėme apsaugoti savo gyventojus ir stiprinti vidinės struktūras, norėdami apsaugoti 3,5 mūsų valstybės gyventojų, kad jie galėtų gyventi taikiai klestinčioje ir veikiančioje demokratijoje. Me, mūsų rinkimai yra stebimi tarptautiniu lygmeniu. Paskutiniai rinkimai vyko 2010 metais. Buvo sklandžiai perduotos politinės jėgos iš pralaimėjusios partijos laimėjusiai partijai. Mano šalis bendradarbiauja dėrybose su tartotinė bendruomenė, siekdama e, spręsti konfliktus e, kaiminėse valstybėse. Praėjusį mėnesį vyko Londono konferencija, e, kurioje dalyvavome ir mes. Tai buvo pirmoji tokia konferencija surinkta Somalio klausimams. Manau, kad buvo padėtas svarbus pamatas Somalio diplomatijos diplomatijai. Mes buvome vertinami kaip vienodi partneriai ir mūsų prezidentas pristatė um, mūsų viziją, kurią siekiama sukurti taikų e, stabilų sambuvi Somalija. Somalio taip, terito, taip vadinamasis teritorinis vientisumas e, kelia grėsmę kitoms šalims. Mes e, manome, kad reikėtų atsisakyti tokio požiūrio, kai viskas valdoma iš viršaus į apačią, kuris yra įdėgiama Somalio politikų. Taip pat mes manome, kad toks judėjimas prieštarauja minčiai, e, kad stabilumas ir demokratija prisideda prie pažangos, kuri jau pasiekta Somalija. Manome, kad e, taiką ir demokratiją galima užtikrinti, kuriant e, šias vertybės pirmiausiai žmonių tarpe, ne e, valdžioje. Mes sprendžiame susidariusius konfliktus Somalija ir manome, kad reikalinga pažanga. Esame pasirengę dalintis savo patirtimi su broliais ir seserėmis e, Somalija. Tiesa, Europa taip pat turi patirties. ES nėra tik valstybių sąjunga, tai ir žmonių sąjunga. Aš tikrai, tikriausiai man tikrai nereikia e, aiškinti čia susirinkusiems nariams, kokia svarbi yra pilietinė visuomenė, koks svarbus jos vaidmuo, kuriant demokratinės struktūras. Tiesa, Mogadišų režimo metu pilietinė visuomenė buvo beveik sunaikinta. Uh, Europos Sąjunga beveik, finansavo beveik 50 procentų visų rinkimams išleistų išlaidų 2010 metais. Buvo teikiama taip pat techninė e, pagalba šalies demokratinėms institucijoms. Mano šalis tikisi, kad mums pavyks sukurti tai, aišku ir stabilų Somalį, jei šią valstybę pri, pripažins tarptautinė bendruomenė, jei mums atsivers e, tarptautinių rinkų durys. Pritrauksime investicijas ir galėsime dalyvauti tarptautinėse organizacijose. Londono konferencijoje vykusioje praėjusį mėnesį buvo pabrėžta e, tarptautinės vis, bendruomenės pripa, pripažinimo svarba. Ši parama yra reikalinga, e, kuriant ateities vizijas. Mano šalis e, mano, kad galimas taikus sambuvis tarp Somalio tiksliau tarp Somalio ir Somaliland. Ankstesnės pastangos e, užtikrinti stabilumą tarp Somalio ir Somaliland sužlugo. E, naujas požiūris leistų e, didesnį politinį manevrą šioje srityje. Trump, kalbant apie taiką ir stabilumą šiame regione mes e, visiš, dedame visas pastangas kovodami prieš piratavimą. E, mes prieimėme kovos prieš piratavimą įstatymą. Toko įstatymo visame regione nėra. Tai e, taikus problemos sprendimo pavyzdys, rodantis, kad Somalis yra pasirengęs bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė, ypač ES, kovojant prieš piratavimą. Galbūt e, Vėliau atsakydamas į klausimus e, galėsiu Jums išsameu pristatyti šį klausimą. Noriu padėkoti už paramą e, Somaliui, nes jūsų šalis teikia didelę pagalbą. Dažnai ta pagalba buvo netinkamai įvertinama. Aš e, pabrėžiu, kad mano visuomenė nebūtų išgyvenusi be Europos Sąjungos ar mūsų diasporos teikiamos pagalbos. Hargeisa 2011 m. Liepos mėnesį buvo su, sukurta speciali komisija. E, vyksta bendradarbiavimas e, su Niderlandais, Danija, Norvegija, e, Jungtinė karalystė. Jūs šių šalių politikai per pastaruosius metus lankėsi Somaliland. Londono konferencijoje buvo aptarti svarbus klausimai susiję su bendradarbiavimo su Europos kontinentu stiprinimo galimybę. Mes kviečiame Europos parlamento narius apsilankyti Somaliją e, ir Mes kviečiame apsilankyti Europos parlamento narius e, Somalilende. Ir patys įsitikinkite, kad mano šalis e, diegia demokratiją. Pavyzdžiui, yra diegiamos vandens tiekimo infra infrastruktūros. Švietimo strityje ES finansuoja svarbes programas, pagal e, kurias 2006 e, metais buvusios vertės lankymo mokyklos iš padidėjo mes e, stengiame užtikrinti, stengiamės užtikrinti, kad mano šalyje e, mokslas būtų nemokamas. Taip pat teikiama pagalba teismams, policijos pareigūnams, demokratinėms institucijoms ir viešųjų finansų valdymo institucijoms. E, malonu pabrėžti, kad neseniai ES paskyrė 4 milijonus e, tikim, e, tikimybių studijai Fibra koridoriaus kūrimui. Mes tikimės, kad šio koridoriaus e, kūrimas sustiprins ekonominės tiek Somaliland, tiek Somalio galimybės. Mes tikimės, kad mums pavyks įgyvendinti daug žadančias iniciatyvas. E, Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, Somaliland e, siekia daryti reikiamas reformas, e, sprendžiant svarbias problemas. Mes vertiname jūsų pastangas, tačiau manome, kad galima padaryti dar daugiau. Ypač pripažįstant Somaliland nepriklausomybę ir sienas, kurios buvo uh, fiksuotos XIX amžiuje. E, tai leistų mums dar intensyviau prisidėti prie taikos kūrimo šiame regione. Aš Suprantu, kad Pietų Sudano prezidentas, e, kaip supratau, Pietų Sudano prezidentas kalbės šiandien po pietų. E, noriu pabrėžti, kad mūsų santykiai su Pietų Sudano e, vyriausybė yra labai šiltas, tiek prezidentas Silanijo, tiek aš stengiamės, kad ryšiai su Pietų, Somaliu, bu, Pietų Sudanu būtų geri. Jūs tikriausia žinote, kad Al-Shababas e, e, buvo e, Mogadišio ir mes dėkojame tarptautiniai bendruomeniai ir jų pagalba. Tačiau klausimas kyla, kur Al-Shababa vyks dabar, kai jie buvo išstumti iš tam tikrų teritorijų. Manau, kad mes gebame gintis nuo Mogadišo ir galbūt e, ši grupuotė kils daugiau į e, šiaurę. E, Somalilendas pasižymi kalnai, kalningomis vietovėmis. Ir Aš noriu pabrėžti, kad Somaliland reikalinga didesnė parama e, saugumui užtikrinti. Mes būtume, dėko, e, būtume labai dėkingi ES už padidintą pagalbą e, saugumui stiprinti, nes kol kas to bendradarbiavimo saugumo srityje mes pasigendame. Norime paprašyti, kad Europos parlamentas darytų spaudimą Afrikos sąjungai, siekiant užtikrinti didesnį saugumą saugumą, reikalingas mūsų saugumo pajėgų mokymas. Somalilendas galėjo apginti savo demokratiją. E, il, il, ilgus metus e, mes gynėmės prieš ekstremistus ir džihadą. Dabar, manau, kad jei mes tikimės e, kovoti prieš e, Al-Qaidos grupės, mes turime dėti visas reikiamas pastangas. Mes e, siekiame dėkti demokratinės vertybės, kurių kraštutinės ekstremistinės jėgos visai nevertina. Todėl mes atsidūrę ypatingai rizikingoje padėtyje. Norėčiau, kad bendradarbiavimas su ES, ypač saugumo srityje, būtų daug intensyvesnis. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū, ponia ministrė. Noriu e, pranešti Jums, kad Pietų Sudano Respublikos prezidentas susirgo, todėl savo vizitą mūsų komitete jis turėjo atšaukti, o dabar e, kolegai galeriui žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveiki atvykę, ponia užsienio reikalų ministrė, į mūsų užsienio reikalų komitetą. Labai ačiū už jūsų e, pristatymą. E, tikrai svarbu, kad šioje Somalio dalyje, Somalilende, e, E, taip pat būtų dėgiamos e, demokratinės vertybės, užtikrinamas e, stabilumas, kovojama prieš piratavimą. Pabrėždamas Somali Lando teritoriją. Aš jokių būdų nenoriu pasirodyti kaip status quo fetišistas. E, Europa per pastaruosius metus yra patyrusi ne vieną sienos pasikeitimą ir mums nenaujas reiškinys, kad atsiranda naujos valstybės, mums tai yra pažįstamas principas. Aš esu pan Afrikos e, delegacijos e, narys ir galiu pasakyti, kad Afrikoje likščiol tas noras keisti sienas kol kas buvo ribotas, tačiau dabar e, pietų Sudano ir jūsų atvejis rodo, kad e, ši tendencija kinta. Aš norėčiau paprašyti, kad viena vertus mes turėtume ir toliau tęsti savo pragmatinę politiką, tai yra de facto ir toliau reikia bendradarbiauti vystimosi e, projektuose, reikia įgyvendinti įvairius jūrų projektus, nediskutuojant dėl statuso klausimo. Tačiau antrasis e, prašymas būtų toks. Gal galėtumėte jūs prisidėti prie to, kad šalies pietuose būtų užtikrintas stabilumas. Vakar gynybos ir saugumo pakomitetie girdėjome, kad yra daug teigiamų e, reiškinių Mogadišo ir apylinkėse, kad Al-Shababas yra nugalėtas, kad e, jie tikriausiai pasitrauks. Aš noriu paprašyti, kad jūs remtumėte šiuos e, poslinkius, o dėl taktinių savo sumetimų nesudarytumėte tam tikrų alijansų, kurie galbūt taptų konkurencinėmis jėgomis Mogadišo atžvilgiu. Manau, kad statuso klausimą galima išspręsti galbūt vėlesniu laikotarpiu. Aš tikrai e, ne, noriu kvestionuoti to dirbtinio status quo, apie kurį jūs kalbėjote. Tačiau e, aš Nenorėčiau dabartinio politinio diskurso apkrauti e, diskursų dėl politinio status quo. Ar sutinkate su manimi? Ačiū, ministrė. Aš e, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, nes jis yra logiškas. Aš bandau įsigilinti tai, kas vyksta, kuo labiau bandau įsigilinti tai, kas vyksta, kad Somalija. Uh, tuo labiau mane ima piktinti mūsų politikos neveiksmingumas. Aš turiu menį ne tik ES, bet visą tą tarptautinę bendryją. Taigi, tai mūsų didžiausias prioritetas. Taigi, tai, ką jūs pasakėte, yra logiška. Ir jūs paraginote Europos Sąjungą dirbti, dirbti su jumis, o ne viską, e, visus kozirius e, nukreipti į kitą pusę. Ir aš. Aš suprantu, kad ši politinė jėga uh, liaudės demokratijos ir teisingumo frontas turi galimybę tapti svarbia jėga, įtakinga jėga, kuriant vyriausybę. Kalbant apie Londono konferenciją, man taip pat džiugu, kad yra duotas pažadas, įsipareigojimas taip pat bendradarbiauti ir Som Somaliland. Jūs norėjote kai ką pasakyti ir Afrikos sąjungoje, tačiau Afrikos sąjungos būsinė jūsų kaimininėje šalyje. Jūs bendradarbiavote su Eritreja dėl, dėl Agado, taigi turime kalbėti ir apie tai, kokią žinę Afrikos sąjungos narės siunčia Ir mes suprantame nenorą ardyti, perbraižyti dabar egzistuojančias valstybės, jų sienas. Tačiau prisiminkime, kas vyko su pietų Sudanu. Svarbiausia, kad būtų val, valdanti struktūra, kuri na, tvarkytų Somaliją. Norėčiau kai ką pasakyti apie kaimininių valstybių veiksmus Etijopijos. E, Amerikonai ragin, ragino. Ar amerikonų raginimas įsi, įsiveršti į Etijopiją prieš kurį laiką buvo pats e, blogiausias įmanomas dalykas. Norėčiau pakalbėti apie taip pat piratavimą. Jūs kalbėjote apie piratavimą apie kovos su piratavimu įstatymą. Mes piratavimo klausimą svarstame dėl to, kad kai kurios interesų grupės jį ypač kelia ir, ir jis aktualu jis yra jiems, bet tai ne, nebūtinai jų interesai sutampa su jūsų e, žmonių interesais. Mums svarbiausia užkirsti kelią nusikalstamumui, tose vandenyse, ne tik kalbant apie žvejybinius išteklius, bet ir nepamiršti aplinkos sauginių poreikių, ypač jūsų žmonių poreikių. Norim, kad piratavimas nebūtų pelningų verslų. Norėčiau, kad pakalbėtumėte apie tai, kokia veiksminga strategija galima būtų pasitelkti, kovojant su Al-Shabaab, su karintomis grupuotėmis visame regione. Tenokas. Ačiū pirmininkė ministrė, noriu pasveikinti jūs čia. Noriu pasakyti, kad jūsų atstovas puikiai dirba jūsų vyriausybės vardu. Nereikia pasatinėti Somaliland vyriausybės. Tai e, viena aktyviausių veikiančių organizacijų e, reikalaujančių jūsų nepriklausomybės, uh, Žinau, kad nuo 1960 iki 1990 jūs buvote e, nepageidaujamoje struktūroje su kita e, valstybe. Ir sakyčiau, kad šiuo atveju mes esame visiškai nenuseklus savo e, politikoje, kalbant apie teritorinį vientisumą. Tai svarbu, tačiau tai negali būti absoliutus principai, kurie apsprendžia valstybę. Ir man atrodo, kad jūs tenkinate, jei ne visus, bet, bet bent jau tradicinius kriterijus, kurias pasižymi valstybė, jūs ginate savo sienas. Taip pat priimate pabėgėlius, kurie glaužiasi rytinėje dalyje, kovojate su piratais, e, dalyvaujate su tautinė bendruomenė, dalyvaujate Atalantos pro, m, operacijoje, teikiate reikalingą paramą. Ir mes turime rasti lėšų arba valstybėse narėse ar kitur pastatyti naują kalėjimą, kad jūs galėtumėte teisti ir įkalinti piratus, kuriuos sučiumpate savo teritoriniuose vandenyse. Aš taip pat džiaugiuosi Londono konferencijos galutiniu pareiškimu, kuriame minima Somaliland valstybė. Tai tarsi kažkaip tai oficialiai ją įvardina įprasmina. Iš tikrųjų, tarptautinė bendruomenė vėluoja labai pripažinti e, per, pereinamosios e, federalinės vyriausybės egzistavimą. Uh, Ir aišku, reikia atsižvelgti į viską, atsiž... taip pat ir į e, klausimo išsprendimą, dėl kurio buvo vyko dėrybos, dėl pono galerio klausimo iškelto dėl statuso, aš nebejoju, kad jūsų valstybė, jūsų vyriausybė ir jūsų žmonės nori to paties, ką, kuo gali džiaugtis ank, anksčiau buvusi prancūziškoji Somalio dalis, dabartinis džibutis, jūs norite klestinčios taikios valstybės, kuri galėtų sėkmingai bendradarbiauti. Jeigu jūs būtumėte nepriklausoma valstybė, jūs galėtumėte sudaryti dvišalius bendarbiavimo sutarimus, susitarimus su Mogadišu, su Etijopija, su kitais. Ir noriu pasakyti, kad aš ne visiškai pritariu poniai Gomeš dėl Etijopijos. Manau, kad Etijopijos pastarieji kariniai veiksmai ir bandymai. E, padė, įsikišti į vykstančius e, Somalija veiksmus, padėjo atimti iš Al-Shabaab dalį teritorijos. Aš esu šio parlamento rengiamo pranešimo autorius, kuris pasirodys netoli matyti dėl Afrikos iškišulio. Aš žinoma, aš kalbėsiu apie visą tai taip pat ir apie Somalį, taip pat ir apie teisę į iš naujo. E, dėrėtis dėl įvairių jūroje vykdomų operacijų sąlygų, apie galimybę jas vykdyti ir pakrantėse. Mes galėtume toliau kalbėti apie tai per pietus, bet kaip žinote, AKR frakcija visiškai palaiko jūs ir mes padarysime viską, kad tarptautinė bendruomenė atkreiptų į jūs dėmesį, ypač kalbant apie svarbos infrastruktūros finansavimą. <laughs> uh, Kehler. Vielen Dank. I'd like to warmly welcome you, Foreign Minister. Ačiū. Noriu pasveikinti Jūs, e, ministrą. Aš čia parlamente kalbu Estijos vardu. Aš manau, kad Jūsų šalis iš tikrųjų pasiekė ženklios pažangos ypatingai e, tame anarchijos ir suskaidimo kontekste, kuris e, įsivyravo jūsų kaiminių valstybių teritorijoje. Ir tiesąkant galima pasakyti, kad jūs jau išlaikėte praktinį egzaminą, praktinį nepriklausomybės egzaminą, įvedėte stabilumą, įvedėte teisinės valstybės principus, to ir reikia. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų. visų pirma, kokiu pagrindu jūs išsiskiriate iš savo kitų kaimynų Somalijos teritorijoje? Ar tai yra daugiau politiniai skirtumai ar etniniai skirtumai? Toliau jūs minėjote dialogą, e, kurie esate pasirengę e, palaikyti su Somaliu. Koks turėtų būti šio dialogo rezultatas jūsų akimis? E, ar tai būtų glaudesnis bendradarbiavimas? Na ir galų gale apie ekonominį vystimąsi kokioms, kokiems ekonomikos sektoriams daugiausiai ketinate skirti dėmesio, e, koks yra švietimo lygis, ar jūs e, galite jaunimui užtikrinti pakankamą švietimo lygį, ar jaunimas bėga iš jūsų šalies, ar jie yra linkę likti ten toliau ir gyventi. Ačiū, ponė Svensson. Pana Svensson. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, informaciją iš užsienio reikalų ministro. E, ta informacija padar, padėjo susidaryti geresnį vaizdą apie situaciją Somali lande. E, tikrai džiugu girdėti, kad jūsų šaliai pasisekė stabilizuoti padėtį, ypač atsižvelgiant į kaiminių patirtį, tai yra sveikintina. Ponas Kelamas kalbėjo apie tai, kad galėtų būtų, galėtume, galėti, galėtume pasvarstyti apie tai, e, kokie pokyčiai galėtų įvykti kaiminėse valstybėse, Afrikos kyšulio valstybėse. Reikėtų tinkamai įvertinti problemas visame regione. Äh, Ponas Butikofer, Ačiū, ponia pirmininkė. Pone ministrė, iš pradžių norėčiau išreikšti mūsų pagarbą jūsų pasiektai pažangai savo šalyje. Aš visiškai pritariu ponios Gomeš mintims. Ateityje ir ar ateičiai būtų svarbu, jei dabar ES daug glaudžiau bendradarbiautų su regioniniais partneriais, o ne o valdžia Mogadiše. Tačiau, kaip ten bebūtų, šiuo metu situacija yra labai sudėtinga. Ponas Rondas, ES specialusis įgaliotinis, vakar pristatė savo veiklą, jis kalbėjo apie tai, kad Somalija e, bandoma džibučio kelio gairių darbo tvarkę įgyvendinti iki rūpiučio mėnesio. Įdomu būtų sužinoti, koks būtų Somalilando vaidmuo šiame kontekste padarytume didelę strateginę klaidą, neįsitraukę į šį procesą, o e, kalbėdami tik apie nepriklausomybę. Todėl, kad nepriklausomybė ir valstybingumas įmanomas įvairiomis formomis. Todėl, kad mano šalyje yra laisvoji valstybė Bavarija arba laisvoji valstybė Saksonija. Tuo tarpu jos priklauso Vokietijos federaciniai respublikai. Na, kaip ten bebūtų, tas laisvės klausimas turėtų būti nagrinėjamas ilgalaikėje perspektyvoje. Iš esmės turime iškelti klausimą, ar pavyks įveikti dabartinį nestabilumą. Ir Somali lande nėra. E, neįmanoma tą laisvės perspektyvą siekiant įgyti laisvę nestabiliame regione. Todėl pirmiausia, reikia sukurti stabilumą ir jūs pats apie tai kalbėjote, kad Al-Shababas e, yra vienas iš nestabilumo faktorių. Panašu, kad Al-Shababas perkel savo pajėgas į šiaurę arba į Somalilandą ir jūs prašėte mūsų paramos. Manau, kad jau šis jūsų argumentas pabrėžia, kas svarbiausia šiuo metu turėtų būti, tai yra saugumas. E, todėl norėčiau e, aiškios jūsų pozicijos dėl jūsų prioritetų. Jūs kalbėjote apie uh, didesnę paramą saugumui, increased security support. Ką jūs turite omenyje? Pone ministrė, žodis jums. Much, Labai ačiū. Atsiprašau. Dėl to, ar TFG yra tinkamas e, partneris darybose, kaip klausė kolegomis, aš manau, kad perinamoji tranzitinė e, vyriausybė, federalinė vyriausybė jau buvo kaip ir įgaliota atlikti keletą perinamo laikotarpio užduočių. Vienas iš jų, e, viena iš jų buvo sutaikinimo procesas visame Somalijoje. Reikėjo sutaikyti, suderinti visas politinės jėgas. Kitas uždavinys buvo užtikrinti, jog e, būtų pereita prie normalios politinės sandaros, tai yra būtų primta konstitucija, politinės jėgos darytos tam tikros išrinktas parlamentas ir panašiai. Ir dar vienas uždavinys buvo vėlgi įveikti Al-Shabaab ir užtikrinti, kad Somalis yra stabili ir e, saugi valstybė. Aš bijau, kad e, TFG neįvykdė ne vienos iš šių užduočių. Iš jų buvo laukiama rezultatų nuo 2004 metų praėjo kiek? Aštuoni metai. Mintelis dalykas, e, ko jie prašydavo, tai tai pratesti jų galiojimus e, ilgiau ir ilgiau. Ar tai būtų čia būtis ar kambala, ar kurios nors kitos darybos. Taigi aš nemanau, kad TFG iš tikrųjų yra tinkamas darybų partneris, jeigu mes kalbame apie saugumo užtikrinimą vietoje faktai yra akivaizdus, aš nenoriu turbūt nieko daugiau papildomai analizuoti. Vis dėlto, Džibučio veiksmų planas, Džibučio sutartis ir Kampalos sutartis, vėlgi iš esmės kalbėjo tik tai apie pernamą laikotarpį vyriausybės, federalinės vyriausybės įgaliojom pratesimą, nieko daugiau Somalio ateičiai jie nedavė. Uh, Aš nemanau, kad šie įgaliojimai turėtų būti e, pratysami dar kartą. Aš sutinku su Londono konferencijos išvadomis, kad e, rūpiučio mėnesį šitą vyriausybę turi pasitraukti ir suteikti galimybę e, naujai administracijai pasireikšti. Mes e, dirbame su Etiopijos vyriausybė, su Afrikos e, vienybės sąjunga su kitom Afrikos valstybių vyriausybėmis. Norime, kad mūsų balsas būtų girdimas, tačiau mes nesame oficialiai pripažinti. Būtent dėl to mes ir siekiame kažkokio tai ypatingo išskirtinio statuso, bent jau stebėtojų statuso ar panašiai, tam, kad tai leistų mums išsakyti savo požiūrį įvairiuose tarptiniuose forumuose, tokiuose kaip e, Afrikos vienybės organizacija, Afrikos vienybės sąjunga ar panašiai. Todėl mes prašome Afrikos valstybių, kad jos e, sudarytum sąlygas ir tada Somalilandas galėtų pasisakyti ir e, pasidalinti savo sukauptą patirtimį. Dėl e, kaiminių valstybių intervencijos Somalija. 2006 metais iš tikrųjų įvyko tokia intervencija, toks įsiveržimas, karinis įsiveržimas. Mes manome, kad Somalio problemas gali spręsti patys somaliečiai. Nemanome, kad išorinių jėgų įsiveržimas e, prisidėtų prie ilgalaikio tvarumo ar saugumo. Galbūt kai kada taip, tam tikrų trumpalaikių priemonių reikia, jeigu TFG pasirodė neveiksminga, jeigu jie nesugebėjo net e, užtikrinti saugumo Mogadiše. Tai be abejo, uh, užsienio pajėgos ar tarptautinis pajėgos su tarptautiniais įgaliojimais uh, turi teisę žengti į Somalį teritoriją. Puiku, jeigu e, tarptautinės pajėgos e, su tarptautiniais įgaliojimais, jungtinių tautų steigtais įgaliojimais užtikrina taiką ir stabilumą e, Somalio teritorijoje, bet tai neįsprendžia ilgalaikių problemų. Vėlgi, mūsų saugumo negali palaikyti Afrikos sąjungos pajėgos ar tarptautinės sąjungos mes savo teritorijų užtikrinome tam tikrą taiką ir stabilumą ir jau parodėme, kokiu dividendu duoda ilgalaikė taika ir stabilumas. E, mes turime tai pademonstruoti visiems žmonėm, kad jie suprastų, jog taika yra reikalinga. E, kol kas e, nelabai šitos užsienio intervencijos nelabai ką davė. Kalbant apie piratavimą, iš tikrųjų, jūs visiškai teisūs, mes priėmė įstatymus prieš piratavimą. E, klausimas, ar tarptautinės kampanijos bus sėkmingos. E, na, tam tikrą prasme piratavimo lygis kaip ir sumažėjo, taigi galbūt e, sėkmės šiokios tokios būtų, tačiau mes norime, kad e, e, būtų pasirinktas labiau integruotas metodas. Mes turime kalbėti ne apie kažkokias ginkluotas e, pajėgas jūroje ar sausumoje, bet veikiau turėtume kalbėti apie tai, jog Somalio, Somalio žmonėms reikia atverti naujų galimybių, ypatingai jaunimui, tam, kad jie turėtų kitų pasirinkimų. Uh, E, faktas, kad Somalio vyriausybė mėgina tai padaryti. Jeigu mes jaunimui atversime alternatyvą, jeigu mes e, steiksime pasirinkimo teisę, galbūt jie nebesirinks piratų e, užsiemimo, piratų profesijos. Taigi, be to į saugumą orientuoto požiūrių, kurio, kurio dabar ėmėsi tarpinio bendruomenė, mes turime imtis kitų priemonių, jeigu norime eliminuoti piratavimą Somalio kišlio regione. Uh, Kalbant apie tarptautinį e, pripažinimą, e, e, Somalio žmonės šiuo atveju siekia, kad būtų iš naujo pripažinta E, jų nepriklausomybę. Mes e, nekalbame apie kažkokį tai e, valstybės atsiskyrimą ar skilimą. Mes savo laiku buvome nepriklausomi, savanoriškai įstojome į sąjungą su Somaliu ir dabar tiesiog norime vėl peržiūrėti šitą sutarimą ir pasitraukti iš tos sąjungos. Panašių istorijų buvo ir kitur Afrikos žemynė. Ir mes nenorime peržiūrėti sienų ar ko nors. Mes kalbame apie koloninės sienas. Mes Mes nesiruošiame keisti jokių sienų, e, tiesiog siūlome grįžti prie senųjų sienų, kurios buvo nustovėjusios tada, kada kolonijinės valstybės pasitraukė iš regiono. Mes tiesiog norime, kad būtų pripažintos seniau egzistavusios istorinės sienos, o ne būtų peržiūrėtos sienos E, kaip e, yra daugelio atveju, kada atsiranda naujos separatistinės valstybės ar dariniai. Kalbant apie ekonominę veiklą, e, na, visų pirma, žvejyba yra svarbus ekonomikos sektorius, kuriam mes skiriam didžiulį dėmesį. Iš tikrųjų, mes turime didžiulę jūros teritoriją, didžiulę jūros ekvatoriją, kuri nebuvo pilnai išnaudojama. Kita vertus, mes taip pat ir neturime pakankamų technologijų, pakankamų gebėjimų ir pajėgumų. Neturime taip pat galimybių kol kas užšaldyti žuvį, parengti ją eksportui bet e, be kita ko mums trūksta taip pat ir taptutinių prekybos e, sutarčių, kad ir su Europą ar su, su, su kitais potencialiais pirkėjams. Taigi e, čia iš tikrųjų mes matome daug resursų. Kitas galimas sektorius yra mineralinių išteklių gavyba ir naftos gavyba. Čia mes siekiame tarptautinių investicijų ir taip pat Berberos uostas. Jis turi būti perstatytas, rekonstruotas, e, tai yra labai didžiulio ekonominio potencialą e, turintis e, uostas, kurį reikėtų iš esmės modernizuoti ir tikimės, kad ES čia taip pat galėtų prisidėti. Dabar vyksta tam tikra galimybė analizė, mes norėtumėm, kad šioje srityje be abejo iniciatyvų būtų daugiau ir viskas judėtų greičiau kalbant apie e, veiksmų planą ir kokį vaidmenį galėtų suvaidinti Somalilendas Somalio klausimų sprendime. Mūsų pozicija labai aiški. Mūsų siekis yra tapti suverenę, nepriklausomą valstybę, kuri pripažįstama tapnėje bendruomenėje. Tačiau be abejo mes suprantame, kad šiam tikslu gyventėms reikia laiko. Dabartinis mūsų prioritetas yra saugumas, vystimasis, demokratija, e, teisinės valstybės kūrimas, Na ir be abejo, tinkamų paslaugų teikimas mūsų gyventojams, tai yra švietimas ir visa kita. E, mes šitai darome jau 20 metų ir dėka mūsų bičiulių, tokių kaip ES valstybės, kai kurios kitos, mums pavyko mm, pasiekti pažangos, pateikti vis daugiau paslaugų e, mūsų piliečiams ir panašiai kaip ne vienas e, iš mm, gerbim parlamentarų jau minėjo. Taigi mūsų e, artimiausi uždaviniai yra tokie, bet ilgalaikis tikslas taip yra tapti nepriklausomą valstybę. Kalbant apie veiksmų planą, veiksmų planą žlugo, jisai nedavė jokių rezultatų ir panašu, kad dabar e, veiksmų planą pratėsi e, Londono konferencijos komunikatas, kuris iš esmės ir kalba apie tolesnį Somalio ateitį. Ir šeštoje pastraipoje aiškiai ir sakoma, kad Somalis ir Somalilendas galėtų gauti tarptinės bendruomenės paramą, palaikymą. Jeigu mes kalbėsime apie ateitį, mes be abejo esame labai e, atviri ir pasirengę kalbėtis su Somaliu, jeigu ten atsiras normali valdžia, normali administracija, kuri atstovautų jų e, žmonėms. Mes nekalbame dabar apie kažkokią tai uždarą politikų klišę, kuri, e, kuri, kuri bebus valdžioje tik tai keltą mėnesių. Mes palaikome, kad Somali, palaikome idėją, kad Somali turėtų palaikyti tarpinę bendruomenę, mes esame pasirengę dalintis savo pozicijomis, mes galų gale esame pasirengę susėsti prie darybų stalo su Somaliu ir aptarti mūsų lūkesčius, mūsų, mū, mūsų siekius. Mes norime pasiekti nepriklausomybės ir manau, kad būtent po to e, turėsime daug daugiau galimybių padėti Somaliui negu bet kuri kita regiono valstybė. Na, tai tiek ačiū, tokie būtų mano komentarai. Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre Klarheit. Pone ministrė, dėkoju už Jūsų aiškias poziciją, linkiu kuo geriausios sėkmės Jūsų darbuose. E, stabilumas ir taika užtikrinami gerai valdant. Svarbu suteikti ir jaunimui perspektyvas, užtikrinančias, kad jie galės saugiai gyventi Ir e, manau, kad jūs einate teisingu keliu ir mūsų komitetas visada rems jūsų veiklą. Linkiu Jums viso ko geriausio, ačiū, kad atvykote. Šio ryto posėdis baigiamas.